Bene, eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto, possiamo. Gerbiami kolegos, prašom susėsti, pradėsime darbą. Pirmiausia, pradėsime nuo balsavimo dėl Albanijos integracijos proceso. Dėl rezoliucijos balsuosime. Jau kviečiu visus dar kartą susėsti. Tikiuosi, kad visi atsinešėte korteles. Pradėkime nuo bandymo, ar veikia sistema. Jeigu kortelių neturite, kuo greičiau pasirūpinkit, kad jas turėtumėt. O dabar prašyčiau įdėti korteles į balsavimo aparatą, vyksta balsavimo bandymas. Galit paspausti bet kurį balsavimui skirtą mygtuką. Pradedam balsuoti. Trisdešimt devyni kolegos balsavo. Ar yra kokiu nors sistemos funkcionavimo problemų? Kolegė Omenroiten. Omenroiten. Na, dar yra kolegų, kurie kortelės įdėjo į balsavimo aparatą, bet balsuoti nepradėjo. Reikėtų pradėti. Pereikime dabar prie balsavimų dėl rezoliucijos Albanijos klausimų. Pirmoji dalis, aštuntas pakeitimas, kas už? prieš susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas iš dviejų dalių balsuojant dėl pirmosios kas už. Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pereiname prie dvidešimto pakeitimo. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 22 už prieš susilaikė priimta. 23 iki demokratiniai rinkimai. Kas už prieš susilaikė atmesta. 24 už prieš susilaikė priimta. 26. Iš dviejų dalių balsuojame už pirmo, pirmą dalį, prieš regis atmesta. Antroji dalis. Norite pasitikrinti? Puiku. Pradedam balsuoti. Dėl pirmosios dalies 26 pakeitimo. Balsuojame. Penkiasdešimt du kolegos, penkiasdešimt kolegų balsavo, dvidešimt trys už, dvidešimt vienas prieš 6 sulaikė priimta. Antroji dalis. Tuo būdu atkrenta 27. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar pirmasis žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 31 už. Dvidešimt devintasis. Sako pirmininkas, 29 mes nebalsavome. Tad dabar periname prie 31. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Suž, prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš susilaikė priimta. 48 už prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt devyni. 48 primim, 49 už, prieš, susilaikė, primta. 50 už, prieš susilaikė priimta. 51. Balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už? Prieš susilaikė atmesta. 52. Už prieš Ne visai gerai pastebėjau, sako pirmininkas, pasitikinkim dėl 52-ojo, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Balsavo 51 kolega, 33 už, 17 prieš priimta, 53 už, prieš susilaikė. Priimta. Kviečiu visus pakelti aiškiai ranką, kad nereiktų tikrintis. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 55. Gerai. Dėl 54 galim pasitikrinti. Pradedam balsuoti dėl 54. Kviečiu visus, kai balsuojame rankos pakelimu, taip, kad aš galėčiau aiškiai matyti, kas kai balsuoja, sako pirmininkas. 55, 50 kolegus balsavo, 40 už, 11 prieš priimta. 55 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 56 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 57 už prieš susilaikė priimta. 59. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 60. už? Prieš susilaikė priimta. 10. kompromisinis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimta. 73. pakeitimas. Kas už? Prieš. Na taip, reikėtų pasitikrinti dėl 73 pakeitimo. Pratedam balsuoti. Penkisdešimtų kolegos balsavo, 24 už, 27 prieš atmesta, 74 už, prieš, susilaikė, priimta, 75 už, prieš, susilaikė priimta. 76 už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš. Na taip, neaišku. 78 pakeitimas tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. 31 kolega balsavo už, 21 prieš, priimta. Dvidešimt du kolegos balsavo prieš. 79. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 80. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 81 už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 už, prieš, susilaikė, priimta. 83 už, prieš, susilaikė, priimta. 84 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, priimta. Septintasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 90, 90 išorės pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 93-94 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 93-94 tikrinamės elektroniniu būdu dėl šių pakeitimų. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 28 kolegos balsavo prieš, 25 už atmestą. 95. Kas už? Prieš susilaikė. Neaišku. Tikrinamės elektroninių būdų 95. Dvidešimt penki, dvidešimt šeši toks balsavimų santykis, vieno balso persvara patvirtinta. Galiausiai 27, 25 e, priimta, bet kokiu atveju. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas antrasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 98. Tuo būdu atkrenta Dabar devintasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Primta. Dabar pereiname prie 105, kas už prieš susilaikė. Regis atmesta. 106 už prieš susilaikė. Atmesta. 108 tuo būdu atkrenta, kadangi 9 kompromisinį pakeitimą priėmėm 109. Yra iš dviejų dalių, balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, reikis atmesta. Pasitikrinkim. Dėl pirmosios dalies pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Trisdešimt trys už, dvidešimt du prieš, priimta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šimtas dešimtasis kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Šimtas vienuoliktasis už? Prieš susilaikė priimta 112 už prieš susilaikė patvirtinta. 114. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis. Ketvirtasis už. Prieš susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeisto rezoliucijos siūlymo. Pradedam balsuoti. Baigime balsuoti. 59 kolegus balsavo už, vienas prieš, niekas balsuodamas nesusilaikė. Sveikiname. Pranešėja, jo rezoliucijos siūlymas buvo patvirtintas. Complimenti al relatore. Votiamo la risoluzione sull'integrazione sul processo di Pereiname prie rezoliucijos siūlymo dėl Kosovo integracijos proceso. 30 pakeitimas už, prieš susilaikė, susilaikė, atmesta. L'emendamento. Dvi dalis. 31. Pakeitimas 3 dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Trečia dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta 30. Ne, ne, viskas aiškas. 32, 33. Kas už kas prieš susilaikė atmesta. 34. Balsuojame dėl viso pakeitimo, kas už, prieš Dėl 34 pasitikrinkime elektroniškai. Taip, yra trys dalis, bet jos apjungtos yra vienas balsavimas dėl šio pakeitimo. Balsuoti baigiame. 26 balsavo už 35 prieš vieną susilaikė. Atmesta 35 kas už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 35. Tada elektroniškai prašom. 31 už 27 prieš 3 susilaikė priimta. 36 kas už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė atmesta. 38 už prieš susilaikė atmesta. 39 Taip, norite kažką pasakyti? problemas con su lista de voto y están interrumpiendo continuamente sus palabras. EPP turi problemų su balsavimo sąrašais. Negalim dalyvauti balsavime normaliai. Aš, aš vis girdžiu už prieš, bet negaliu sekti, nes. Uh, balsavimo metu trukdo kolegos, jie komentuoja. Pirmininkas, taip, būtent prašau e, tylos salėje, kad galėtumėm susikoncentruoti ir tvarkingai balsuoti. Prašyčiau e, tiksliau rodyti ranką e, nykštį viršų ar žemiau. Taigi, kas už 40 prieš susilaikė atmestą, 41 už prieš susilaikė atmesta. 42. Balsuojame dėl viso pakeitimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. 43. Yra kelios dalės, bet balsuojame dėl viso, kas už, prieš susilaikė atmesta. 44. 44. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 45. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 45. Balsuoti baigiame. 33 už 29 prieš. Priimta 46. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta 47. Kas už, prieš. Susilaikė. Atmesta 48. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta 49 iš trijų dalių, bet E, kas už pirmą dalį, kas prieš. Panašu, kad teks pasitikrinti elektroniškai. 49 pakeitimo pirmoji dalis elektroniškai. Elektroniškai dėl 49 pakeitimo pirmos dalies balsuoti baigėme, 28 už 34 prieš atmesta antroji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta 50 kas už, prieš susilaikė, atmesta 50 51. Čia irgi balsuojame dėl viso pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 52, 53, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Prašau pasitikrinti elektroniškai dėl 52-53 pakeitimų. Diamo la votazione. Balsuoti baigėme, 62 balsavo, 28 prieš 31 už, priimta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 55. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta 56. 56. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 57 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 58 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 59 visos dalis kartų kas už, prieš, susilaikė, atmesta 60 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 62 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 63 kas už, prieš, susilaikė priimta. 61 visos dalis kartu, kas už, prieš, susilaikė priimta Panašu, kad priimta, bet jeigu pagėdavote, galite, galime pasitikrinti elektroniškai dėl 61 pakeitimo. Čia 12 balsavo, balsuoti baigiame. 30 prieš 29 už. Trisdešimt vienas netgi. Taip tai atmesta. 64 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta 65, kas už, prieš, susilaikė atmesta 66, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ne, ne, atsiprašau. Taip, atsiprašau, sako pirmininkas, taip atmesta, taip teisingai. Mačiau tiesiog ne tą žodį pasakiau, taip atmesta. 67 kas už. Dėl 66 norite pasitikrinti? Gerai, tikrinamės elektroniškai dėl 67 pakeitimo dėl 67. Pirmininkas sako, dėl 66 pakeitimo. Šešdešimt trys balsavo 19 už 44 prieš atmestą. Še, dabar 67 kas už prieš susilaikė priimta, 68 kas už, prieš, susilaikė priimta, 69 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 70 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 71 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 72 kas už, prieš, susilaikė, atmestas 73, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 74, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 75 ir 106, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis kas už, prieš. Neaišku. Prašysiu elektroniškai dėl 75-106 dalies. Šešiasdešimt du balsavo, balsuoti baigiame. 34 prieš 28 už taigi atmesta. 29 už. Taip. 76 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 77 kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 78 kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 79 kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 80 kas už, prieš susilaikė, atmesta 81 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 82 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 83 kas už, prieš, susilaikė, priimta 84 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 84. 85 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 86 kas už, prieš, neaišku, prašysiu elektroniškai dėl 86 pakeitimo. Balsuoti baigėme, 63 balsavo, 33 už 30 prieš, taigi priimta. 87 kas už. Lukterkit, yra atkritę tolesni pakeitimai. Iš karto periname prie 89 pakeitimo iš kelių dalių, tačiau balsuojame už viską kartu kas už. Už kas prieš, susilaikė atmesta. 90 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau tada antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 97 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 98 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99 kas už. Dviem dalimis atsiprašau, dėl pirmosios dalies kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis buvo atsimtas, šimtas pirmas kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas antras, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas trečias kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas ketvirtas už, prieš, susilaikė atmesta. Trečias kompromisinis kas už, prieš susilaikė priimta. Tada iš karto periname prie 112 kas už, prieš susilaikė atmesta, 113 kas už, prieš susilaikė priimta, 114 kas už, prieš susilaikė atmesta, 115 kas už, Lukterkit, sako pirmininkas, kadangi 113 priimtas, 115 atkrenta, 116 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 117 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Panašu, kad priimta, bet neaišku. Prašysiu elektroniškai pasitikrinti dėl 117 pakeitimo antrosios dalies. Balsuoti baigiame. 40 už 20 prieš. Dauguma aiški, bet gal ne visi gerai kėlė rankas. Priimta. 118 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 120 buvo atsiimtas, 121 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 122 kas už, prieš, susilaikė priimta. 123 kas už, prieš, elektroniškai. Prašom pasitikrinti dėl 123, kadangi buvo neaišku. 62 balsavo balsuoti baigiame. 34 už 28 prieš, taigi priimta. 124 kas už. Prieš susilaikė priimta. 125 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 126 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 127. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta 128. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta antroji dalis. E, atsiprašo pirmininkas atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 128 pakeitimo antrosios dalies. Šešiasdešimt trys balsavo, 41 už 22 prieš priimta. 129 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 130 kas už, prieš, susilaikė priimta. 131 už, prieš, susilaikė atmesta. 132 kas už, prieš, susilaikė priimta. 133 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 134 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antras žodinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 135 kas už, prieš susilaikė priimta. 138 kas už, prieš susilaikė priimta. 136 ir 160 kas už, prieš susilaikė priimta. 137 kas už, prieš susilaikė priimta. 139 ir 140 atsiimti, 141 kas už, prieš. Neaišku. Apgailestauju, bet neaiškiai keliate rankas, taigi dabar teks elektroniškai pasitikrinti dėl 141 pakeitimo. 63 balsavo, balsuoti baigėme, 17 prieš 45 už labai aiški dauguma. Priimta. 142 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 143 kas už. Prašoma pasitikrinti dėl 142. 142 pakeitimas elektroniškai. 63 balsavo, balsuoti baigėme, 40 prieš 23 už, taigi atmesta. 143 kas už, prieš susilaikė priimta. 144 kas už, prieš susilaikė atmesta. 145 kas už, prieš susilaikė priimta. 146 kas už, prieš susilaikė atmesta. 147 kas už, prieš susilaikė atmesta. 148 kas už, prieš susilaikė atmesta. 149 kas už, prieš susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkime dėl 149 elektroniškai. Šešiasdešimt du balsavo, balsuoti baigiame. 28 už 33, 34 prieš. Atmesta. 150 pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė. Atmesta 151 už, prieš, susilaikė, priimta. 152 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 153, 154 ir 155 pakeitimai identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 156. Taip tai buvo aišku. Dėl 153, 154, 155 pageidaujate elektroniškai pasitikrinti. Gerai. Šešiasdešimt vienas balsavo balsuoti baigėme, keturiasdešimt du prieš aštuoniolika už, kaip matote, visiškai aiškiai atmesta. 156. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. 157. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 158. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 159. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 161. Kas už, prieš, Kadangi 136 patvirtinom, taip, tai 161 atkrito. Taigi, 162, 163 ir 164 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 165 dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. 166 kas už, prieš, susilaikė priimta, 167 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 168 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar perinam prie konstatuojamųjų dalių. A dalis, 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta, 19 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 20 pakeitimas lukterkit, kadangi 19 patvirtinam, ne, jį atmetėm. Gerai, tada balsuojame dėl 20, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 22 kas už. Dėl 21 prašote pasitikrinti elektroniškai. Gerai, prašom balsuoti elektroniškai. Man buvo aišku, sako pirmininkas, bet aišku, galim kartais ir pasitikrinti. Balsuoti. Baigėme 46 prieš 12 už tokį atmestą, taigi 22 kas už, kas prieš susilaikė atmestą. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Taip, bet gerai galime elektroniškai dėl 26 pasitikrinti. 62 balsavo balsuoti baigiame. 42 už, 16 prieš. Priimta. Dvidešimt šeštas, ne, lūk, tai dvidešimt septintas dalimis, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 28 kas už, kas prieš. Pagėdėčiau pasitikrinti, tai prašau elektroniškai balsuoti dėl 28. Balsuoti baigėme, 61 balsavo. 34 už 27 prieš priimta, 29 kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta, antras kas už, prieš. Gerai pasitikrinkime elektroniškai dėl antro pakeitimo. Šešiasdešimt du balsavo. Balsuoti baigiame. 33 už 27 prieš priimta. Toliau. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Penktas ir šeštas atsiimti, taigi septintas ir aštuntas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Devintas dalimis pirmoji dalis kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl pirmosios dalies devinto pakeitimo. Prašau balsuoti. 61 balsavo, balsuoti baigėme, 28 už, 28 prieš. 29. Gerai. Taigi priimta. Antroji dalis devinto pakeitimo kas už. Prieš. Sulaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Vienuoliktas kas už. Prieš susilaikė. Man atrodė, kad priimta. Dvyliktas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktas, šešioliktas. Taip, taip, taip, norėjau pasakyti, kad priimta. Liežuvis gal pinasi, bet taip, priimta. 15-16 kas už, kas prieš. Atmesta. Dabar prašau elektroniškai balsuoti dėl galutinio teksto. Votanti. Chiusa la votazione. 61 balsavo, balsuoti baigiame. 45 už 14 prieš, 46 netgi už. Sveikiname pranešėją. Pranešimas patvirtintas. Passiamo alla votazione sull'Islanda. Pereikime prie e, kito balsavimo sąraše esančio klausimo. Tai yra Islandijos paraiška. Pir, trečias pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Žodinis pakeitimas keturi. Už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. Tryliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penkioliktas už. Prieš susilaikė atmesta. 16 atsiimtas, 17 už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas kas už, prieš, Reikės elektroniškai pasitikrinti, nes neaišku. Taigi 21 pakeitimas, pradedame balsuoti. Š 57 balsavo 60 kortelių, baigėme balsuoti, 34 prieš, 22 už, taigi atmesta. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 28 kas už? Pri, a, a, prieš susilaikė atmesta. 29 kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 30, 30 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, balsuojame dalimis už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Nesutinkate? Tada reikės balsuoti elektroniškai kad pasitikrintume dėl trečio kompromisinio pakeitimo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. 59 kortelės panaudotos. 56 balsavo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 prieš 26 už. 31 pakeitimas. Balsuojame dėl 31. Pasitaiso pirmininkas, einame toliau prie 37-ojo, kadangi priemėme pirmąją kompromisinio pakeitimo trečiojo dalį. Taigi 37-asis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 38-asis už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 4 kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 45. Kas už prieš. Sakyčiau atmesta. 46. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 47. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 48. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 7. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 8. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Einame toliau prie antrojo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturi, kas už, prieš, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, Mes priemėme pirmąjį žodinį pakeitimą, taigi e, sekantis atkrinta, dabar antrasis žodinis pakeitimas, kas už prieš priimta. Elektroninis balsavimas dabar bus dėl viso rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. 56 kortelės, 54 balsavo, baigiame balsuoti. Vienas balsas prieš, nieks nesusilaikė, 53 už, sveikiname pranešėją, kadangi rezoliucijos projektui pritarta. Ir dabar turime paskutinį balsavimą dėl palidominės navigacijos programų. Pirmoji dalis buvo atsiimta. Taigi pirmasis žodis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Antroji žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaikė. Atkrinta. Septintoji dalis, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis už, prieš susilaikė, priimta. Dešimtasis kas už, prieš. Sakiau, dešimtasis pakeitimas, atsiprašo pirmkas, devintasis pakeitimas. Kas už devintai? Prieš susilaikė, atmesta. Dešimtasis dabar, kas už, prieš susilaikė, priimta. Dabar Balsuosime elektroniškai dėl pakeistos nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. 56 kortelės. 53 balsavo. Taip pat e, noriu pasakyti, mes pradėjome e, balsuoti laiku, jūs labai veiksmingai pravedėte balsavimą, taigi sveikinu Jūs už tai. Ačiū. Smagu kartais išgirsti komplimentą iš tokios malonios ponios kaip Jūs. Taigi 40 balsavo, 41 už, 3 prieš, 4 susilaikė, taigi priimta ir sveikiname nuomonės referentę. Tokiu būdu balsavimas baigtas. Dabar trims minutėms darome pertraukėlę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 possiamo... Ah, sta ancora telefonando. C'è un po' di confusione. And not the Madrid version. I mean the council version. The council version of the. Uh, yeah, so I can propose the, the third of May version. As, as I, I like the the, the first. Uh,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 bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo per favore prendere posto. Per... Gerbiami kolegos, kviečiu jūs susėsti vėl į savo vietas, kad galėtume pradėti klausimus. Aktaram Igarel, kuris yra komisijos vicepirmininkas ir kuris be kita ko yra atsakingas ir už santykius su viduržėmio jūros šalimis. Šiandien jis dalyvauja mūsų posėdyje ir papasakos apie tai, kaip vystosi sui generis santykiai mūsų su Libija. Jūs žinote, kad Libija nedalyvauja mechanizme, kuris buvo numatytas kaiminystės politikai, tai yra tokia šalis, kur yra besiskirianti nuo kitų šių požiūrių. Taigi, mes rugsėjį 2009 ir 2010 sausį nuveikėme šį beitą. Mes periodiškai gauname informaciją apie situacijos kitimą ir mūsų pareiga e, yra tą informaciją gauti, analizuoti, tad mums džiugu, kad dėl šios atsakomybės ryties mes sutarėme, mes e, atidžiai stebim, stebime e, vykstančias dėrybas ir norime kad ten pagaliau būtų tvirtintos žmogaus teisės ir kad jos būtų gerbiamos. Dėkoju kolegai Pansieri, kuris surengė šį sustikimą. Jis yra delegacijos santykiams su Magrebo šalimis vadovas. Nenorėčiau gaišti ilgiau, manyčiau, kad turime pereiti prie klausimų ir diskusijų, tad nebegaištamas ilgiau suteikiu žodį ponui Migarelį,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 la coopération financière, c'est-à-dire euh, de quels moyens nous allons disposer, de quels instruments euh, pour euh, mettre en œuvre notre coopération financière. Kokius instrumentus galėsime pasitelkti. Ir galiausiai e, kalbame apie institucinės ir bendras nuostatas. Kitaip tariant, mes sutarėme dėl institucinės sąrangos dėl būsimojo sustarimo. Mes dabar laikinai uždarėme būtent darybas dėl šitų trijų skyrių. Šitie trys skyriai išnagrinėti ir uždaryti. Septintosios sesijos metu mes dėrėjomės dėl visų skyrių išskyrus tris, kuriuos jau minėjau anksčiau. Ir taip pat E, dėl skyriaus dar nesidėrėjome, kur kalbam apie tarptautinę priekybą, nes čia dar neparengėme e, ir nepateikėme mūsų kolegoms iš Libijos e, su šiuo skyriumi susijusių nuostatų. Jie dar turi gauti taip pat patvirtinimą šio klausimu. Dėl visų tų skyrių, dėl kurių dėrėjomės maždaug prieš savaitę Libijoje, mes pasiekėme pažangos ypač kalbant apie skyrius susijusius su politiniu dialogu, su ekonominiu bendradarbiavimu ir sektorių bendradarbiavimu. Skyrius, kur dėrybos buvo sunkiausios, buvo prekyba, prekybos reikalai. Viena vertus tai nėra naujas dalykas, nes aš jums jau esu sakęs, kad uh, Dėl prekybos nuostatų šiame sustarinė dar trūksta sutarimo su mūsų partneriais iš Libijos ir be kita ko tenka pripažinti, kad beveik visuose susitarimuose, dėl kurių deramės šalimis partnerėmis, būtent šio pobūdžio sunkumų iškyla su Rusija, su Ukraina, rytoj galbūt su Kaukazo valstybėmis, su Sirija. E, Dėrybos baigėsi susirė, tačiau dar nepasirašėme pačio sustarimo su Iraku. Su juo taip pat dėrybos baigėsi, bet dar nepa, sustarimas neparafuotas. Sunkiausia dalis, dėl kurios e, buvo, kurios reikėjo daugiausia pastangų derantis, buvo prekybos klausimai. Dėl politinių aspektų. Mūsų partneriai iš Libijos pasirodė besą atviri, suprantantis mūsų susirūpinimą. Ir teigiamai vertino mūsų siūlymus. Visą tai mums leidžia sakyti, kad dėrybos yra praktiškai baigtos dėl politinio dialogo. Libija sutiko dėl žmogaus teisų ir demokratijos taip pat uh, dėrėtis. Ir čia mes pas, per pastarosius keletą metų uh, tuos klausimus bandėme kelti su visais partneriais. Iš pradžių nebuvo labai lengva įtikinti partnerius iš Libijos dėrėtis dėl šitų dalykų, tačiau ilgainiui jie sutiko, kad toks dialogas turėtų atsirasti dėl žmogaus teisų ir dėl demokratijos. Galiausiai jie priemė mūsų siūlymus ir srityje, susijusioje e, srityje, e, kovojant prieš masinio naikinimo ginklus, kovojant su terorizmu. Jie taip pat pritarė mūsų standartiniai nuostatai dėl žmogaus teisų, tai yra ta nuostata, kur yra daugmaž pasakyta, kad kiekviena iš šalių gali e, atsisakyti taikyti sustarimą, jeigu yra manoma, kad kita darybų pusė nesilaiko įsipareigojimų prisimtų demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Taigi, mm, vienas dalykas yra tokią nuostatą susitarime numatyti, kitas visai dalykas yra tai taikyti praktiškai, nes aš prisiminimų turiu, kad kai su sunkumais buvo susidurta, tačiau čia neturiu meni Libijos. Libija ir toliau tebe turi problemų, nes kai prašoma paminėti nuostatas susijusios su Romos statutu ir su tarptautiniu baudžiamoju tribunolu sustarime, jie mm, Libijos partneriai nėra labai entuziastingai žiūrintis į tai. Jie sako, kad nenori e, prisitaikyti prie Romos statuto, nes neketina jo taikyti. O ko mes siekiame? Mes siekiame susitarimo tokio, kad būtų sutarta dėl to, jog nebaudžiamumas, kai padaromi nusikaltimai, kurios tarptautinė visuomenė laiko sunkiausiais, nebūtų nebaudžiami. Tai pirmiausia būtų genocidas, e, karo nusikaltimai ir nusikaltimai prieš žmoniją. Norėčiau priminti, kad tai būtų siūlymas tą nuostatą įtraukti į sustarimo tekstą. Tai būtų nuoroda mūsų ES ir Libijos e, nuorada. Dėl to, kad mes sutarėme, kad tarptautinės bendruomenės link, e, sunkiausiais laikomi nusikaltimai, kuriuos jau paminėjau, neturi likti nenubauč, nenubausti. Dėl to mes turime visi susitarti. Vienintelis kompromisas, dėl kurio e, dar reikia pasiekti sutarimo su Libijos partneriais, dar yra siektinas dalykas Tačiau jie minėjo, kad už raudonos linijos tebelieka Romos statutas ir e, tai, ką aš minėjau, dėl ko jie nenori jokių nuorodų tekste padaryti. Tačiau jie nėra vieninteliai nenorinti šio nuorodų, nes ir kitos svarbios šalis partnerės e, nenori, kad sustarimuose būtų minimas tarptautinis baudžiamasis tribunolas. Na, o dėl viso kito egzistuoja tam tikras politinis sutarimas ir man regis tai yra laikytina nemenka sėkme. Kai dėl imigracijos mes tebe turime dar tokių dalykų, kuriuos aptarti, dėl kurių sustarti nėra lengva. Pirmasis sunkumas būtų redmisijos klausimai. Nelegalūs migrantai, kurie nėra e, Libijos piliečiai, bet kurie atvyko iš Libijos, e, mūsų nuomonė turėtų būti gražinti į Libiją, tačiau dėl to dar nėra sutarta. Mes dėl to diskutuojame ir su kitomis valstybėmis dėl readmisijos sutarčių. Ne visada tai yra lengva. Šalis partneris paprastai mm, nesunkiai sutinka nelegalius migrantus priimti savo teritoriją, jeigu tie migrantai atvyksta į e, Europos Sąjungą Ir to šalis sutinka atsimti atgal tos piliečius, kurie yra jų piliečiai. Pavyzdžiui, Libijos piliečiai atsidūrė ES, būtų priimti atgal į Libiją. Tačiau jie nenori sutikti su tuo, kad visi nelaimingieji atvykę iš uh, Afrikos pietinės dalies uh, būtų gražinti į Libiją. E, mūsų darybų įgaliojimai yra aiškus, jie turėtų priimti tą nuostatą, tačiau kol kas mums buvo pasakyta, kad e, Libijos partnerių nuomonė, tai irgi yra tas klausimas, ties kuriuo yra užbriešta raudona linija, tai yra jie nuolaidų daryti nenori šioje srityje. Su Maroku taip pat buvo nelabai lengva šiuo klausimu dėrėtis, dešimt metų turime susitarimą su šia šalimi, tačiau readmisijos klausimai ir ten buvo labai delikatus. Norėčiau pasakyti, kad tai irgi nėra kažkokia išskirtinė situacija susiklošiusi tik Libijos atveju. Su tom problemu susidurėme ir dėrėdamiesi su kitomis šalimis partnerėmis. Dar vienas sunkumas, kalbant apie migracijos rautų valdymą, yra štai, kokie, štai koks. Tai yra prieglopščių prašytojų e, atvejais mes reikalaujame, kad Libijoje būtų užtikrinta, paslau, e, būtų užtikrinta apsauga tiems žmonėms, kurie ieško politinio prieglopščio ir kad jie nebūtų išsiųsti iš Libijos. Tačiau Libija nėra pasirašiusi Ženevos e, konvencijos numeris 51 dėl pabėgėlių ir mums buvo pasakyta, kad Libija neketina prisijungti prie šios konvencijos artimiausių metų. Tad Kol kas nenorima, kad susitarimo tekste atsirastų nuoroda į minėtą konvenciją. Čia vėlgi yra rimtas sunkumas, nes mes norėtume, kad pasirašius šį pagrindų sustarimą mes galėtume siekti pažangos, užtikrinant e, apsaugą Libijoje prieglopščio prašantiems žmonėms, nes žinote, kad tokių asmenų yra netiek ir mažai. Tai irgi yra tas klausimas, kuris dar nėra išspręstas, bandome ieškoti įmanomo kompromiso dėl jo. Turėčiau šią temą Jums pasakyti, kad Libija vis tik tai sutiko E, pritarti pabėgėlių neišsiuntimo principui, neišsiuntimui tų pabėgėlių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Jie susitarimo tekste sutinka, kad būtų e, paminėta, jog būtina neišsiųsti tų migrantų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Tad čia irgi galime kalbėti apie žingsnį pirmin, kol kas dar nepasiekėme to, ko norėtume pasiekti, tačiau e, pavyko pasiekti to, kas mums priklauso pagal mūsų teiktus įgaliojimus. Tačiau, kaip sakiau, galime siekti toliau, tačiau žingsnis pirmin yra tikrai reikšmingas. Vizų ir migracijos politikos rytyje, kaip ir visos kitos kaiminės šalis, Libija mūsų prašo, kad būtų supaprastintas vizų išdavimas kai kurių e, kai kategorijų piliečių atvykimui į ES teritoriją. Tačiau čia mes neturime valstybių narių mandato būtent tokią nuostatą įtraukti į sustarimo tekstą. Galiausiai prekybos dalis. Ne, dėl jos aš sakiau, kad e, klausimų tebelieka labai daug. Susidurėme su dviejopo tipo sunkumais. Mūsų kolegos, kurie yra galioti dėrėtis dėl prekybos dalies, sako, jog viena vertus Libija nedaug susidūrė per pasarosius dešimtmečius su tarptautinė priekyba, kadangi ekonomika yra labai uždara tos šalies. Tad Libija yra sunku e, susitarti dėl tų dalykų, kurie mums yra savaime suprantami. Kitaip tariant, reikia kiekvieną prekybos susitarimo nuostatą aiškinti nuo nulio mūsų partneriams Libijoje. Dėl to laiko sugaištama daugiau negu kalbantis su tais partneriais, kurie turi praktikos dėrėdamiesi dėl tarptautinių prekybos sutarčių. Tad, sakyčiau, tai yra grinai techninis sunkumas. Antras dalykas. Mes norėtume, kad Libija prisimtų aiškius įsipareigojimus, kad e, PPO principai būtų paminėti šiame susitarime. Čia vėlgi susidurime su tam tikrais sviravimais, su Libijos pusės neapsisprendimu. Mums kyla sunkumų dėl to, kad Libija sutiktų išaldyti tarifus dėrybų metu. Tai yra, kad muitų tarifai nesikeistų tol, kol vyksta dėrybos. Tai yra vėlgi tarptautinių uh, prekybos susitarimų vienas iš bazinių dalykų, tačiau Libijos partneriams tai dėja nėra savaime suprantamas dalykas. Ir dar. Libija taip pat turėtų peržiūrėti įstatymų tekstus susijusius su prekybos santykiais su E, muitų tarifais ir būtent dėl to darybose e, Libijos pusė dar yra tokia nerištinga, neapsisprendusi. Taigi, kaip jau sakiau, dėl prekybos dalies kyla daug sunkumų mūsų kolegos, kurie yra galioti dėrėtis, galvoja, kaip geriau būtų galima pateikti visus išaiškinimus Libijos pusėje. Mes galvome surenkti seriją seminarų dėl TAIEX, pasitelkę TAIEX instrumentą tiksliau, kad galėtume kolegas iš Libijos geriau supažindinti su ES teisynų tam tikrose srityse ir mes taip pat rengėme techninius posėdžius tarp dviejų dėrybų sesijų, kad būtų galima dirbti kuo greičiau, kadangi abi pusės išreiškė pageidavimą dėrybas užbaigti, jeigu įmanoma, iki metų pabaigos. Tai yra ambicingas tikslas, kadangi metų pabaiga jau čia pat, jau tuoj. Tačiau jeigu mums pavyks surenkti tris dėrybų e, sesijas rugsėjį, lapkričio vidurį ir gruodį, e, yra visai įmanoma, kad dėrybos bus užbaigtos dėl svarbiausių dar neužbaigtų skyrių šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje. Tačiau noriu pabrėžti tą faktą, kad tebelieka tam tikrų politinių aspektų, kur, dėl kurių nenorima daryti nuolaidų ir yra tam tikro netikrumo dėl dėrybų prekybos dalies. Tad štai taip galėčiau rezumuoti dėrybų eigą ir būklę. Norėčiau apibendrinamas pasakyti, jog mums regis, kad tai yra svarbu sudaryti šį sustarimą, net jeigu visais klausimais ir e, nesusidėrėsime taip, kaip mes norime, nes šio sustarimo dėka mes turėsime institucinį pagrindą tam, kad galėtų vykti nuolatinis testinis dialogas visais lygiais su savo partneriais, su partneriais, su kuriais jau ir dabar turime tam tikrų bendrų e, interesų, pavyzdžiui, kova su e, terorizmu, energetikos sritis, srityje ir panašiai, ir su kuriais mes turime dar tam tikrų skirtumų, kuriuos turime išspręsti. Jeigu numatysime reikiamas institucinės struktūras, mes įgysime galimybę dažnai ir visais lygmenimis kalbėti apie tuos klausimus, kuriuos vertiname skirtingai ir tuos klausimus, kur, dėl kurių vieningai sutarėme. Dėkoju. Grazie, doktor Mingarelli. Diamo la... Pirmininkas, ačiū, daktarė Mingarelli. Dabar žodį suteiksiu poniai Gomeš penkiom minutėm. Jie yra pranešėja, mūsų komiteto pranešėja apie susitarimą su komitetu. Dėkuoju, ponė Mingarelį, už jūsų pristatymą. Euh, Norėčiau paprašyti jūsų Aš manau, kad jau tas klausimas jums buvo keltas, kad pasakytumėt, mm, koks yra juridinis pagrindas šioms daryboms. Mes žinome, koks yra mandatas, bet mm, vis dar laukiame patikslinimo dėl e, teisinio pagrindo, dėl juridinės bazės. Noriu taip pat pasidžiaugti tą pažangą, kurią jūs mums pristatėte. Tačiau iš to, ką jūs pasakėte, taip pat pasižymėjau ir tai, kad dar neišspręsti klausimai dėl bendarbiavimo su tarptautiniu žemųjų bylų teismu. Jūs sakėte, kad galbūt rastas kompromisas, padarant nuorodą dėl nebaudžiamumo už rimtus nusikaltimus. Taip pat e, norėtųsi išgirsti daugiau detalių dėl imigracinių klausimų ir politinio prieglopščio klausimų. Mm, kaip jūs sakėte, mes žinome, kad Libija nėra pasirašęs ir ratifikavus jungtinių tautų um, konvencijos dėl pabėgėlių. Tai yra 51 metų konvencija. Ir iš to, ką jūs pasakėte, galbūt e, bus įmanoma rasti kompromistą dėl prieglopščio prašytojų. Tačiau mes taip pat sužinome, kad Junktinių tautų e, pabėgėlių komisaras e, iš, buvo išsiųstas iš Libijos. Jungtinių tautų pabėgėlio tarnyba, kuri dirbo ten jau daug metų, uh, iš tikrųjų buvo vienintelė peržiūros stebėsino sistema prieglapšio prašytojų srityje, migrantų srityje. Taigi, norėčiau jūsų pastirauti, turite, kokios turite informacijos dėl to, tokių skubių pasikeitimų, kodėl buvo išsusta ši tarnyba iš šalies, kodėl tai taip susidarė tokia neraminanti situacija e, migrantų e, stebėsinos rytyje. Ir e, kaip tai gali pakengti galimam kompromisui, kurio jūs siekite šio klausimu. Toliau dėl migrantų klausimą bendrai. Mm, aš manau, kad būtų ir kitų klausimų, bet būtų įdomu išgirsti, ar jūs skaitėte neseniai Amnesty International paskelbtą ataskaitą dėl Libijos. Pasirožėte vos prieš porą dienų, aš šiandien tik tai ją gavau, taigi neturėjau galimybės detaliai perskaityti, tačiau kalbant apie žmogaus teises ir įvairius jų aspektus ir ypač tai, kas yra susijęs su pabėgėlių, prieglapšio prašytojų ir migrantų situacija. Panašu, kad būtų tikrai pateisinami ES būkštavimai dėl neprimtinos situacijos tuo klausimu. Toliau dėl um, priekybinio paketo, jūs sakėte, kad čia gali būti tam tikrų problemų. Uh, Libija nėra dar PPO sistemoje, tai kelia aišku problemų, kai eina kalba apie atitinkamą principų taikymą šioje srityje. Bet minėjote, kad lyg ir būtų noro susipažinti su šios sistemos e, veikimo principais ir taip toliau. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų dėl tų sunkumų, kurie būtų susiję ne vien tik tai su tos sistemos supratimu, išsiaiškinimu, ypač kai, kas tai būtų susiję su standstill uh, punktu, tai yra situacijos išaldymo punktu. Taigi, tiek būtų. Ačiū ponigomis. Panas Prėda. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų dosnumą. Tris minutės man skyrėte, tikrai nesitikėjau to. Dėkoju ponui Mingareliui už tai, kad jis pristatė situaciją dėrybose, kad nušvietėte ją iš savo pusės ir aš noriu uh, kalbėti apie vieną aspektą. Praeitą savaitę jūs e, tikrai žinote, e, Strasbūrė balsavome dėl rezoliucijos labai subtilių klausimų, tai yra dėl um, mirties bausmės vykdymo Libijoje. Buvo Libijos spaudoje pasirodžiusių pranešimų, kurie patvirtino, jog uh, gegužės mėnesį buvo e, nužudyta 18 asmenų, tarp jų yra ir kitų valstybių piliečių ir baiminamasi, kad tiems kitų valstybių piliečiams nebuvo garantuotos visos e, gynybos priemonės. Šiame kontekste aš ir noriu pasiteirauti, e, kiek buvo keltas klausimas dėl mirties bausmės vykdymo tame pakete, kuris sėtina su žmogaus teisų situacija. Jūs mm, kalbėjote, kad kalbant apie demokratiją ir žmogaus teises, buvo tam tikrų elementų aptarta. Taigi aš pirmas klausimas, kas, kyla, mm, kas ateina man į galvą, tai būtų būtent demokratija jiem, tai yra džemahirija, tai nėra vakarietiška demokratija. Todėl, aišku, aš ir norėčiau paklausti, kai jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, ar e, mirties bausmės vykdymas yra laikoma žmogaus teisė ar ne, atsižvelgiant ypač į tai, kad Libija nepasirašė Junktinių tautų konvencijos dėl moratoriumo mirties bausmės vykdymui. Keliu šį klausimą, kadangi jis yra susijęs ir su pabėgėlių klausimu. Uh, ypač uh, tarptų, kuriems gegužės mėnesį buvo įvykdyta mirties bausmė, sakoma, kad buvo ir Čado, Nigerijos piliečių. Kadafi režimas palaiko puikius ryšius su Nigerio hunta ir su tuo kapitonu, kuris valdo Nigerį, atrodo, yra palaikomi puikus ryšiai. Ir panašu, kad tam tikriem todėl piliečiams grėsia didesnis pavojus nei kitiems būtent uh, visą tai priklauso nuo valdžios sprendimo. Taigi dėl mirties bausmės taikymo ypač svetinim šaliams. Ar šis klausimas yra keliamas, kai eina kalba apie žmogaus teises? Ačiū. Ačiū. Pone Preda, ačiū, kad laikėtės jums, jums skirto laiko. Dabar žodį norėčiau suteikti poniai Lokmiller. Trims minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, paminėti žmogaus teisų situaciją. Pone Mikareli, jūs sakėte, kad pasiekėte pažangos šioje srityje ir e, jeigu tikrai taip yra, tai sveikinu jūs. Bet jūs sakėte, kad dėl nuostatų, dėl standartų E, dar nepasiekta to, ko norėtųsi. Svarbiausia pagalvoti, kas iš tikrųjų praktiškai pasikeistų e, Libijos gyventojams. Jūs sakėte, kad Libija neratifikuos Ženevos konvencijos, tačiau sakė, kad pasiruošusi neišsiųsti ne Libijos pabėgėlių. Uh, Norėčiau paklausti, ar dėrybose pabėgėliai, kurie liks Libijos teritorijoje, ar, ar aptarėte jų sąlygas, elgesi su jais, nes atrodo, kad jie patiria didelius žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat ponia Gomes ką tik minėjo, kad jie nega, nenori ratifikuoti tarptautinio baudžiamojo tribunolo konvencijos. Uh, Libijos vyriausybė būtent nenori to daryti. Mm, tačiau, nors ir silpna, buvo tam tikra formuluotė įtraukta į susitarimo projektą. Ar nebūtų galima dar labiau pabandyti įtikinti Libijos vyriausybės, ar jie užsispyrė ir nieko ne, nenori daryti šiuo atžvilgiu, jog kitos Afrikos vyriausybės e, daugiau pažengusios šioje srityje. Ačiū, ponė Lokbiller. Dabar ponas Milinų, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkui ponui Mingarelį, kad dar sikė atvyko pas mus ir papasakojo apie dėrybas su Libija. Turiu kelis klausimus. Pirmas, ar jis mums gali pateikti daugiau informacijos apie institucinių susitarimo aspektus? Man atrodo, kad ten pasiekta tam tikra pažanga, tačiau norėčiau sužinoti daugiau. Antra, mane neramina tai, kad imigrantų iš trečiųjų šalių readmisija Libijai yra kaip ir raudona linija. Tai būtų labai blogas precedentas kitoms panašioms dėryboms. Trečia, norėčiau sužinoti apie e, dabartinę situaciją susijusią su Libijos migrantų readmisija. Libijoje gyventojų tankumas, e, lygdant su kitomis šalimis, yra nedidelis. Taigi, jeigu readmisijos susitarimas galiotų tik Libijos migrantams, tuomet tai nebūtų tikrai mums aktualu. Norėčiau sužinoti apie dabartinę situaciją taip pat susijusią su Libijos piliečiais vykstančiais į Italiją ir jų gražinimu. Toliau, mane domina požiūris į e, Viduržėmio jūros šalių sąjungą. Man atrodo, kad tai rodo, jog Kadafis ne iš tikrųjų nepritarė šią idėją, jis taip pat nepritarė ir Barcelonos procesui. Tai, taigi norėčiau sužinoti ir apie tai daugiau. Taip pat supratau, kad rytoj atvyks į Libiją vyks Ispanijos vyriausybės atstovas. Norėčiau paklausti, ar jis taip pat vyks šiame kontekste. Ačiū, ponė Milan Mun. norėčiau pasveikinti visus atvykusius iš Indonezijos parlamento, e, pirmininkaujama pono Kemal Mzis Bisteng. E, kuris yra komiteto, kurio nariai čia atvyko pirmininkas. Taigi e, jie atvyko čia susitikti su mūsų parlamento nariais, tikiuosi, kad ši sesija bus vaisinga ir joje ir, ir tikrai padės dar labiau suartinti mūsų tarpusavio santykius. egzistuoja ekonominės partnerystės susitarimas tarp ES ir Indonezijos pasirašytas 2009 metais. Ir jums atvykus čia taip pat tikiuosi, kad mes pasieksime dar, dar didesnių teigiamų pokyčių abiejose šalise. Dabar ponas Kirilov, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Labai dėkoju už šią išsame informaciją, kurią mums pateikėte. Ir aš kokio nors konkretaus klausimo neturiu. Man viskas kaip ir aišku. Tačiau tik ne, ne priekyba. Aišku, jie ne, ne, nepritarė priekybai, nepritarė tarptautiniam baudžiamajam tribunolui, taip pat dėl migrantų keila problemų. Aišku, tas režimo migrantų atžvilgių sušvelninimas, tai būtų labai teigiamas pokytis. Ir mes turime ir kitų. Ir, ir, ir tai taip pat galėtų tapti dar vienu įrankiu mus šantažuoti. Dabar kalbant apie žmonių teisės, norėčiau pakalbėti apie štai ką. Ko mes siekiame šiuo susitarimu? Buvo sakyta, kad e, tokiu būdu bus sukurta institucinis pagrindas dialogui. Jau įvyko septynios dėrybinės sesijos, aišku, dialogas vyko, bet ko juo pasiekėte? Aš jūsų nekaltinu, komisijos nekaltinu. Mano patirtis būtent kalbu apie Bulgarijos seseles, kurios buvo ten kalinamos, nuteistos mirties bausme kaltinamos, kad infekavo Libijos vaikus AIDS. Ir aišku, po mėnesio jau švesime trijų metų metinės po to, kai jos buvo išlaisvintos ES veiksmų ir solidarumo dėka. Tačiau tai gali pasikartoti, neseniai tai pasikartojo Šveicarijos, su Šveicarijos piliečiu. Taigi jie ima įkaitus, žmogaus teisės, sąžiningas teismas, pamirškit visą tai. Uh, Atsiprašau, kad kalbu pesimistiškai, bet man atrodo reikia nusibriežti aiškius tikslus. Nėra kitos tokios šalies, kurioje būtų toks negailestingas režimas, kur šitai būtų įsigalėjusi demagogija Aišku, taip pat yra energetiniai interesai. Man atrodo, kad labai atsargiai reikėtų numatyti mūsų dėrybą su šia šalimi, nes situacija po to gali pradėti kartotis. Nežinau, nei, kitos, vieno, nei vienos kitos šalies pasaulyje, kuri elgtųsi šitaip, imdama įkaitus, vykdydama mirties bausmes. Taigi, norėčiau tiesiog paprašyti elgtis atsargiau. Ačiū. Honorevole Kirilov, honorevole Atkins per tre minuti. Asapkins, trim minutėm. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant tai, kad Libija turi savų problemų ir ne visuomet patenkina mūsų lūkesčius. E, pirmininkė, jūs e, puikiai išmanote istoriją ir e, aš galvoju, kokie yra ryšiai Vienas netgi iš Libijos buvo Romos imperatorius. Tai Didžioji Britanija patyrė daug problemų su teroristais tariamai iš Libijos prieš keletą metų ir dabar jie tarsi nori būti pasaulio dalimi tarkime, tai ar jūs esate visiškai patenkinti e, jų įsipareigojimais kovoti su terorizmu, ar tikrai tie įsipareigojimai yra tvirti ir aiškus, ar tikrai yra pasirengę būti mūsų sąjungininkais, o ne priešais. Ačiū ponui Atkins. Dabar suteiksiu žodį daktarui Mingareliui penkioms minutėms. Tikiuosi, kad sugebėsite sutilpti atsakydamas į penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos tarnybos juridinį pagrindą įvardins dėrybų pabaigoje, matydamos, kokie, koks bus tai susitarimas, kokio tipo tai bus susitarimas. Ir tuo pagrindu bus nuspręsta, kokie kokia bus taikoma juridinė bazė. Aš tik noriu pasakyti, kad tai nereiškia, jog tokiu būdu bus siekiama sumenkinti parlamento vaidmenį. Tikrai visuomet, kai tik tai įvyksta dėrybų kažkokia tai sesija, aš iš karto ateinu į parlamentą, kad galėčiau pristatyti aktualiausią situaciją, kad galėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir komentarus. Bet vėlgi šiuo klausimu čia jau yra juristų sprendimas, aš nelabai galėčiau ką pakomentuoti. Dabar, dabar dėl Romos statuto ir. Uh, um, uh, Tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo mes siekėme, kad visos Europos valstybės laikytųsi Romos statutą ir bendradarbiautų su e, Tarptautiniu baudžiamųjų bylų teismu. Tačiau tai nėra dar viskas pasiekta. Yra daug valstybių, kurios yra ir strateginės um, ES partneris, kurios dar nebendradarbiauja šituo teismu. Taigi ir Libija nėra čia išimtis. Nėra vienintelė, kuri to nedaro. Yra tokių valstybių, kurios kurios yra laikomos mūsų geromis partnerėmis, bet kurios nenori visiškai apie tą teismą ką nors girdėti. Tai nėra pagrindas atsisakyti bet kokių santykių su tokia valstybė. Tai nereiškia, kad mes nereikalaujame, kad kiekviena valstybė bendradarbiautų su šiuo e, tribunolu, tačiau tai nėra Libija vienintelė tokia valstybė, kuri to nedaro. Uh, Aš manau, kad labai svarbu galvoti apie nuostataus sutartyje, kad, jis, kad Libija įsipareigotų bendrabiauti su ES prieš sudė, sunkiausius nusikaltimus, genocidą, um, nusikaltimus uh, žmonijai, kad uh, už tuos nusikaltimus nusikaltimus neliktų nenubaustų. Tai yra svarbiausia. Aišku, tai nereiškia, kad mes jau būsime patenkinti tuo. Aišku, mes norime pasiekti kaip galima daugiau, toks mūsų mandatas. Tačiau mes negalime pasiekti daugiau negu įmanoma, tačiau jie sutinka žengti gerą linkme ir tai jau yra svarbu. Pone Gomes klausė dėl prieglopščio prašytojų. Tikrai, taip, prie 51 metų konvencijos jie neprisijungia, tačiau jie sutinka galvoti apie tai, kad reikalinga užtikrinti apsaugą migrantams, kuriems yra reikalinga tarptautinė apsauga. Tai vėlgi, aišku, tai nereiškia, kad mes jau pasiekėme to, ko norėjome, tai reiškia, kad mes tikrai norime daug daugiau, tačiau šiuo momentu mes kol kas galime pasiekti tai tiek. Ir kaip ponas Kirilafim pasakė, nėra taip, kad e, niekas nedaroma pabėgėlių komisaras jungtinių tautų. Taip, jie uždarė tą tarnybą, Buvome tenai po kelių dienų po uždarimo ir mes pasakėme, kad yra visiškai netoleruotina, ypač tokioje valstybėje, kur yra tiek daug pabėgėlių ir prieglašio prašytojų. Mes paaiškinome, kad um, mums buvo paaiškinta, kad uh, ta, tarnyba, ta, ta, tos tarnybos situacija buvo mm, netinkama, kadangi jie niekada nesėmė reikiamų žingsnių užsitikrinti, kad jų statusas būtų legalus. Ir yra stebėtojų, kurie sako, kad tai yra tiesa. Taigi, mm, aišku, mums yra ne nepriimtina, kad jie uždarė Junktinių tautų pabėgėlio tarnybą, komisariatą, tačiau mes siekiame, kad būtų e, Ženevos e, delegacija, kuri nuvažiuotų į, e, į, į tą valstybę ir susitartų kažkaip, kad Libija vis tik tai sutiktų atidaryti pabėgėlių komisaro tarnybą. Mes kalbėjome apie šį klausimą, mes kalbame apie šį klausimą, mes prašome, kad jie sutiktų atitinkamai dėrėti su atitinkamai jungtinių tautų tarnyba. Amnesty International ataskaitos aš neskaičiau, ačiū, kad apie ją užsiminėt, mes ją susirasim ir išanalizuosime. Toliau dėl komersinių santykių. Taip, yra kas nesutinka su muitų tarifų išaldimu, yra tam tikro dar nenoro perimti pagrindinius PPO principus. Tiksliau, galiu pasakyti, kolegos sako, kad yra taip pat problemų viešųjų pirkimų srityje, kad paslaugų srityje nėra nacionalinės strategijos, taigi sunku būtų prisimti kažkokius tai įsipareigojimus. Uh, energetikos rytyje yra sunkumų, priekybos rytyje nėra aiškios tarifinės politikos apibrieštos iš jų pusės, taigi nėra tvirto pagrindo diskutuoti šiais klausimais kaip su partnerė. Ponui Priedai galiu pasakyti taip, mes žinome, kad yra parlamento rezoliuciją dėl e, mirties bausmės. Mes pasmerkėme mirties bausmės vykdymą, mes ėmėme žingsnių Tripolyje, pirmininkaujantį Ispaniją ir mūsų delegacija to siekia, tačiau susitarimo rėmose nieko nėra, kas būtų galima padaryti, padaryti kad būtų nutrauktas mirties bausmės vykdymas ar e, pritaikytas moratoriumui. Tačiau žmogaus teisų ir demokratijos principų dialoge, kuriame dalyvauti Libijas ir įsipareigosi, kiekvieną kartą mes vėl kalbėsime apie tai, kad reikia atsisakyti mirties bausmės įvykdymo ir kad reikia iš karto pritaikyti moratoriumą. To mes siekiame su, su visomis valstybėmis. Dabar dėl pabėgėlių, kaip su jais elgiamasi Libijoje, taip, teisingai, blogai elgiamasi, tačiau, tačiau um, tai nereiškia, kad negalima pasirašyti sutarimo. Pone Kirilovai, taip, mums reikalingas pagrindas, kad galėtumėm reguliariai diskutuoti su jais klausimais. Mes tikrai neišspręsime pozicijų skirtumų, jei nediskutuosime. Tikrai negrasinimais ir smerkimais mes išspręsime klausimus. Tai ar užtenka vien diskusijų? Ne, tačiau jeigu turite diskusijas, jau galite galvoti apie kažkokią tai strategiją, kuri leistų jums pasakyti, kad jeigu jūs norite kažko, Mm, pavyzdžiui, vardarbiavimo tam tikrose srityse, pavyzdžiui, migracijos rautų valdyme. Jūs um, turite kažką padaryti pas save šalies rytuose, pavyzdžiui. Kitaip, jeigu neturi jokio, jokios diskusijos, tai ką gali išspręsti su Libija? Aš nesakau, kad kai sudarysime sutartį iš karto ant rytos, visos problemos bus išspręstos. Tačiau bent jau tokiu būdu mes turėsime galimybę kažką daryti. Be sutartys mes nieko nedarysime. Ne, ne, iš viso neturėsime galimybės daryti pirmininkė, atrodo, jau išnaudojo savo dešimt minučių. Dabar dėl Romos statuto. Ir to, kad neratifikuotas. Taip, bet aš jau sakiau tą, kad yra daug partnerių, kurie to nepadarė. Tai nereiškia, kad mes turime atsisakyti o, visų santykių. Tai nėra vien tik tai Libija, kuri yra tokiai situacijai. O, dėl. E, nerezidentų prieimimo atgal, kas, galėtų, kas sutinka. Pavyzdžiui, su Ukraina to, to, tokių pačių problemų turime, tačiau yra perinamasis laikotarpis dviejų, trijų metų, paskui yra vizų supaprastinimo režimas taikomas, tačiau nei viena valstybė nesutinka taip tiesiog imti ir priimti atgal asmenys, kurie nėra jų piliečiais dviš, dvišaliai santykiais, aišku, galima spręsti, bet ne viskas dar yra išspręsta su Šveicarija, kadangi galim tik apgailėsauti, bet jie nustojo, e, nutraukė ryšius. E, pone Kirilovai, aš dar kartą galiu pasakyti, kad ta sutartis mums suteiks galimybę palaikyti dialogą. Aišku, nėra garantijų, kad mes viską pasieksime, tačiau jeigu nebandysime kalbėti, net tai iš viso nieko nepasieksime. Dabar įsipareigojimai kovoti su terorizmu. Neturiu informacijos, kuri leistų jų jūs patikinti, kad jie tikrai daro viską, kas yra reikalinga, kad galėtų tinkamai kovoti su terorizmu. Tačiau noriu pasakyti, kad mūsų diskusijos, diskusijose su jais jie nuolat kartoja, kad jie yra pasiryžę kovoti su visomis terorizmo formomis ir kad kartu su mumis jie dabar e, pritaikys konkrečias bendarbiavimo formas, kad būtų galima kovoti um, to, to, toj zonai, kur yra Maharebos valstybės, Čadas, um, Nigeris, tai yra žemiau Saharos esančios valstybės, kad tame regione būtų kovojama su terorizmu. Aišku, jie teigia, kad yra pasiryžę tai daryti, aš nežinau, vietoje negaliu pasakyti, ar yra visi jo elementai pritaikyti, kad realiai jų tas ryštas būtų įgyventinamas. Ačiū kolegai Garelį. Antroji diskusijų dalis bus labai riboto, kadangi 11 val. turime užbaigti. Pone Fliotru, pusantros minutės, prašau. Ačiū, kad man suteikiant žodį pranešite, kad per pusę sutrumpėja pasisakymo laikas. Kaip malonu girdėti, sako pone Fliotru. Pone Vingarelį, aš tikrai sušokiruota jūsų klausydama. Pavyzdžiui, kai dėl pabėgėlių komisaro statuso jūs kalbate taip, lyg pats tikėtumėte tuo, kad tas biuras niekada taip ir nesiprašė būti legalizuojamas ir kad pats kaltas dėl to, kad jis buvo išsiųstas iš Tripolio. Tačiau aš žinau, kad tai yra netiesa. Tad, kai jūs kreipiatės į parlamentus šitokių klausimų, uh, Tiesiog e, aš manyčiau, kad turėtumėt prieš tai pasikalbėti su šio biuro atstovais Briuselyje. O jūs dabar kalbate taip, kaip Libijos pareigūnas apie e, pabėgėlių reikalų įgaliotinio biurą. Aišku, mes bendradarbiaujame intensyviai su daugeliu šalių, problemų yra, tai tiesa. Yra šalių, kurios neratifikavo Romos statuto. Na taip, taip, yra tokių dalykų, tačiau ne apie tai reikia kalbėti. Tačiau vykstant šitai darybų akrobatikai, apie tai e, kalbėjote pakankamai skaidriai ir aš manau, kad jūs darote tai, ką galite. Ir ne jūs esate kaltas dėl visko, tačiau jeigu jūs ieškote tokių tarpinių situacijų, pavyzdžiui, nuostata kuri nebūtų Romos statutų ten nuoroda ar kažkas tokio, bet galbūt apie genocidą būtų galima kažką paminėti, tai tuomet aš manau, jūs, manau, klystate. Išjungtas kalbėtos mikrofonas. Taigi, neišsiuntimo pabėgėlių principas yra esminis, esminis dalykas. Pirmininkas. Aš išjungiu jūsų mikrofoną, jūs turite pasakyti per pusantros minutės, nes viršijote pasakymo laiko. Pana Veržė, prašau. Pone pirmininkė, esu pirmoji savo frakcijos kalbėtoja, turėsiu galimybę pasisakyti, tai aš norėčiau bent dėl to gauti šiek tiek daugiau laiko pasisakyti. Na, pusantros minutės ir tiek. Manau, kad Tai yra skandalas, kad neleidžiama buvo iš pradžių pasisakyti frakcijų atstovams. Tai iš esmės juk taip vyksta darbas parlamente. Ne, šito mano pastabos laiko neišskaičiuokite iš pasakymų skirto laiko. Pone Minkarelius, kalbėjote apie raudonasis linijas, apie pasiektą pažangą, kalbėjote apie Ženevos konvenciją ir panašiai. Uh, Iki šiol mes girdėjome, kad ponas Baro sakė, kad susitarimas nebus pasirašytas, jeigu libijiečiai atsisakys e, padaryti nuorodą į Ženevos konvenciją. Reikia, šiandien situacija pasikeitė. Na, svarbiausia problema šiandien yra tų šalių ta, kad jie nenori pasirašyti Romos statutų, taip pat ir rusai ir amerikiečiai lygiai taip pat. E, migrantams reikia tarptautinės apsaugos, yra tokių, leiskite nusijuokti, tačiau man atrodo, kad e, komentarai čia nereikalingi, kad dėl žmogaus, kad dėl pabėgėlių, pabėgėlių a, teisų apsaugos įgaliotinio biuro. Vėlgi, ponia Fliotru pasakė, ką reikia. Aš nežinau, ar jūs apsimetate, ar iš tiesų esate toks naivus. Jūs neskaitėte Amnesty International paskutinio pranešimo. Tačiau darybos vyksta daugelį mėnesių jau. Buvo pasirodė kitų pranešimų. Jeigu jūs jų neskaitote, nevyriausybinių organizacijų pranešimų neskaitote, paskaitykite tarptautinę spaudą. Tiesiog iš mūsų tyčiojimasi norite e, siekti pažangos. Kaip galite patikėti, kad su ponu Kadafi yra įmanoma siekti pažangos? Tai yra diktatorius, apsimetantis demokratu. Jis nėra demokratas. Paklauskite mūsų bičiulį Šveicarijoje ir išgirsite, kaip galima paprastai diskutuoti su Libija, nes jie čia irgi šios ir jie atrodo žengia žingsnį atgal, neturėdami kitos išeities. Dėkui. E pone Penerabato, pusantros minutės. Dėkoju ponė Derybininkė. Mano kolegos jau uždavė daug klausimų dėl žmogaus teisų, Ženevos konvencijos ir panašiai. Aš prie tų klausimų negryšiu. Noriu užduoti klausimą tokį tikslesnį. Ar dėrėjotės, ar ketinate dėrėtis dėl moterų padėties? Ar turite garantijų dėl moterų teisų apsaugos ir dėl šeimos teisų apsaugos bendrai? Mano antras klausimas būtų susijęs su Libijos pozicija. Ši šalis yra Magrebo šalis, jūs kalbėjote apie e, regioninį jos vaidmenį. Kokį vaidmenį ši šalis vaidina Magrebo šalių tarpe? Kolega Panzerį, minutė su pusė, prašau. Dėkui. Net nebejoju dėl komisijos dėrybinių gebėjimų. Buvo pasakyta, kad buvo pasiekta pažangos. Aš manau, kad rezultat tų norimų pasiekti dar bus nelengva. Nežinau, jūs, jūsų entuzijazmas yra paremtas konkrečiais faktais, tikiuosi, kad taip. Tačiau reiktų konkrečiai išsiaiškinti, kokie yra Europos interesai siekiant pasirašyti šį dvišalį sustarimą. E, nes turime kalbėti apie prekybos, finansinius, ekonominius aspektus, taip pat ir žmogaus teisės ir e, imigracijos klausimus. Manau, tai yra tie dalykai, kurie nusipelno didžiausio dėmesio. Mes galime sudaryti sustarimą, kai kas galbūt palengvės, bet juk nėra būtina tai padaryti, jeigu esminių dalykų šitame susitarime nebus. Tad turiu tris tikslius klausimus. Dvi šaliai sustarimai tarp valstybių narių kartais gali būti kliūtis galbūt, o kartais gali būti geras dalykas. E, būtent dėl to e, reikia ir kelti klausimą. Kartais valstybių galbūt būtų naudinga, kokia jūsų nuomonė, kartais gali būti valstybių naudinga paprašyti dvišalių santykių sustabdyti, jeigu kyla problemų. Dėl readmisijos, antras klausimas. Norėčiau, kad paaiškintumėte šiek tiek detaliau, koks klausimas kelia daugiausia problemų, kad būtų pasiektas susitarimas. Ir trečias klausimas. Aš jūs puikiai pažįstu, jūs nekartą lankėtės mūsų komitete, bet mums, parlamentarams, mums reikia dokumentų, mums reikia tokių dokumentų, iš kurių matyti, kaip vystosi tos dėrybos, kad galėtume raštu turėti informaciją, o ne tik pasitenkinti jūsų žodiniais pareiškimais. Dėkoju. Ponas Migarelį, prašyčiau jūsų atsakyti ir apibendrinti. Jūs galite reaguoti į tuos labai aštrius, sakyčiau, pasiekimus. Prašau. Kai dėl ponios Flotro komentaro, kai dėl Libijos pozicijos ir atseit aš kalbu kaip libijietis, na ne, tai nėra tiesa. Aš jums sakiau, kokia buvo. Uh, padėtis ir jūs galite, aišku, aš jums išsakiau Libijos argumentus, uh, dėl to komisaro. Tiesiog, ko jūs galite sakyti, kad tai yra melas, aišku. Tačiau aš noriu pasakyti, kad libiečiai sako, kad jie sutinka vėl atidaryti minėtą biurą ir kad Tripolėje netrukus bus dėl to klausimo diskutuojama. Aš jokių būdų nekalbėjau Libijos pusės argumentais. Aišku, man būtų lengviau jums pasakyti, na taip, skandalas tai, ką Libija padarė su šio biuru ir galėčiau jums ir nepristatyti tos priešingos pusės nuomonės. Jeigu norite, kitą kartą galėsiu taip ir elgtis. Kai dėl tų tarpinių nuostatų kurios yra susijusios su tarptautinės teisės e, nesilaikymu, na taip, aš galėsiu perduoti jūsų nuomonę žmonėms, kurie numato mums darybinius įgaliojimus. Ar mes turime remtis visomis nuostatomis tarptautinės teisės, tokiomis kaip jos egzistuoja, ar turime kartais net jeigu ne viską pavyksta pasiekti taip, kaip norime, pabandyti tai, ką mes vadin, pasi, pabandyti pasiekti tai, ką jūs vadinate tarpinėmis nuostatomis. Man atrodo, toks yra klausimas, ponė Veržėt. Ar aš apsimetu, esu naivus ar šaipausi iš jūsų? Maničiau, kad trečiąjį variantą galite atmesti, o tarp pirmų dviejų pasirinkite pati. E, ar buvo kalbėta apie moterų teisės? Taip, apie tai kalbėjome. Mes sustikome su Libijos moterimis, kurios šį beitą paaiškino ir vėlgi. Aš noriu pasakyti, kas įvyko ir nenoriu sakyti, kad viskas yra gerai. Moterų e, teisės buvo saugomos geriau negu kairiuose kitose šalyse Libijoje. Ir aišku, mes turėsime tokią nuostatą, kur bus pasakyta, jog yra būtina e, pagerinti daug ką šioje srityje - moterų statusas, vaikų teisės ir panašiai, tai bus minimi sustarime dalykai. Ar mes to norime pradžioje, na, negalėčiau jums pasakyti, mes ir toliau tą klausimą keliame, dėl jo diskutuojame, nes jie m, mm, ne viskam pritarė dėl to, ką siūlome mes. Mūsų požiūrių moterų teisės yra nepakankamai gynamos tose šalise, jie taip nemano, pavyzdžiui. Ponas Panzerį klausė apie dvišalės sutartys, tai yra kliūtis dėryboms ar ne. Dažnai taip Ypač, kai tai yra susijęs su migrantų srautų valdymu, kai deramasi tokio, su tokiamis šalimis kaip Libija ar Marokas dėl to, kaip palengvinti vizų išdavimą ir kaip jas priversti pasimti atgal pabėgėlius, jie e, ar neregius migrantus, e, manyčiau, sunkumų kyla. E, tad manyčiau, kai deramasi atskirai valstybėms, ar tai būtų Prancūzija, ar Italija, ar kitos šalis, yra sunkiau, reikia dėrėtis ES lygių. Libijos piliečius jie sutinka vėl priimti, kurie yra nelegaliai atvykę Europos Sąjungą. Jie nenori pasiimti tų piliečių, kurie yra atvykę iš trečiųjų šalių per Libiją. Pavyzdžiui, Nigerijos pilietis arba Burkinos pilietis, kuris e, keliauja per Libiją ir patenka pas mus, jie nenori pasimti to nelaimėlio atgal. Jie ir sako, kad reikėtų bandyti iškoti kitokios išeities. Tai va tai ir yra dėryboms vienas iš kliuvinių, nes mes prašome, kad jie pasimtų visus pabėgėlius, kuriuos mes randame nelegaliai atvykusius į ES. Tačiau vėlgi, jeigu norime pasiekti pažangos, turime diskusijas plėsti, turime apie migracijos problemą kalbėti plačiai, ne tik kalbėdami apie saugumą, bet turime atsižvelgti į šio klausimo visą klausimų paletę. Ir paskutinis dalykas dėl dokumentų. Na, iš tiesų reikia pamastyti apie tai, pagalvosime, kaip galima jums perduoti dokumentus. Reikėtų su taryba dar dėl to padiskutuoti, nes mes tarybos įgaliojimus gavę deramės. Dėkoju. Bene, ringraziamo il dottor Mingarelli, incontro. Ačiū, ačiū daktarui Mingarelli. E, šis susitikimas su juo, mano nuomonė, tikrai buvo labai naudingas. Deja, atsižvelgiant į tokių klausimų jautrumą, neįmanoma visą laiką visko labai išsamei aptarti, tačiau bet kuriuo atveju dėkui, kad atvykote. O dabar norėčiau pakviesti daktarą Morelį, kuris yra specialusis atstovas Vidurio Azijai, kad jis pakiltų į prezidiumą. Bene, allora lo chiamiamo, aspettiamo che arrivi eforei. Na, jis dar netvykęs, manau, kad jis yra už salės durų, taigi reikėtų jį pakviesti. Perfetto, puntualissimo, il dottor Morel è con noi. Eh, Diamo inizio al dibattito su. Puiku. Ponas Morel jau čia. Taigi galime pradėti diskusijas apie situaciją Kirgistane. Nes mus, prie mūsų dabar prisijungia ES specialusis pasiuntinys vidurio Azijai. Mes su juo susitinkame dažnai, per pastarosius du mėnesius jis jau atvyksta antrą kartą čia. Dažnai e, kalbame apie smurto protrukius e, įvykusius Kirgistane, ypač birželio 10 dieną. E, buvo minėto 190 mirčių Ošo mieste, taip pat daug sužeistųjų civilių. Aišku, Taip pat yra ir labai daug pabėgėlių vykstančių į Uzbekistaną, jų priskaičiuojama net 500 tūkstančių. Taigi tai, ši, ši situacija iš tikrųjų yra dramatiška. Europos komisija skyrė daug lėšų šios situacijos aukoms padėti. Pone Ašton, komisijos vicepirmininkė, pirmininkė ES vardu neseniai pareiškė, neseniai e, paskelbė pareiškimą palaikanti pastangas atkurti laikiną vyriausybę, siekiant atkurti tos vyriausybės legitimumą. Ir vietoje taip pat e, daug asmenų bando destabilizuoti politinę situaciją šalyje. Taip pat jie stengiasi. Taip pat stengiamasi surenkti 26 birželio referendumą, kuriam įvykus spalio mėnesį vyktų rinkimai. Tikimės, kad viskas pavyks gerai Taip pat Birželio 14 įvyko užsienio reikalų mm, komiteto posėdis. E, ponas Morelis buvo nuvykęs į vietą ir todėl galės mums konkrečiai papasakoti apie tą situaciją ir naujausius pokyčius. Nors, aišku, šie klausimai yra sudėtingi ir jautrus, norėčiau paprašyti pono Morelio e, apsiriboti dešimčia minučių kad ir mes galėtume tinkamai viską aptarti po to. Taigi žodį suteikiu jam. Pone pirmininkė. Pabandysiu laikytis man skirto pasisakymo laiko. Žinome, kad jūs labai griežtai elgėte šiuo klausimu ir būtų puiku, jeigu paskui galėtume pasikeisti nuomonėmis. Aš manau, kad užsienio reikalų komitetą laikau prioritetiniu, nes kops vyksta diskusijos dėl mūsų priemonių mobilizavimo siekiant įveikti krizę Kirgistane. Tad reikėtų neužmiršti kops. E, mes kalbame apie labai rimtą klausimą, tai yra susijęs su šalies likimu, kyla Centrinės Asijos visam regionui stabilumo ir išlikimo klausimas. Aš nekart apie tai kalbėjau. Komisija ES ėmėsi metodiškesnio ir aktyvesnio vaidmens. E, jau 3,5 metų tai vyksta, mes turime strategiją santykiams su Centrinė Azija, vystome ilgalaikę partnerystę. Taigi dabar susidurime su labai rimta padėtimi, kur reikia rasti būdų, kaip prisidėti prie saugumo ir stabilumo kūrimo Centrinėje Azijoje. Mes po truputėlį kūrėme partnerystės santykius ir dabar ta partnerystė turi plėstis, net esant tokiai skubos situacijai kaip dabar. Kasgi įvyko? Pabandysiu e, pateikti įvykių analizės pradžią. Manau, kad norint gerai suprasti tą susikloščiusią padėtį, reikia turėti omenyje tai, kad susidurime su krize, kuri e, vyko dviem etapais. Pirmoji fazė buvo tokia. Pasikeitė valdžia Biškeke, po tų dramatiškų įvykių, kai žuvo daugiau negu 80 žmonių balandžio 7 dieną. Tai buvo labai nelauktas posūkis, kai kas gal tam ir spėjo pasirenkti, tačiau šiaip šie įvykiai nustebino visus, pasibaigė e, vieno iš prezidentų e, valdymas buvo nutrauktas klanų valdymas. Prezidentas Bakijevas paliko šalį. Visą tai įvyko tragiškomis sąlygomis. E, vyko tulpių revoliucija prieš tai, buvo pastebėta, kad tai nebuvo dėja baigta e, revoliucija, kai baigėsi prezidento Akaevo valdymo laikas. Taigi paskui gali kilti klausimas, ar ten nėra tam tikro politinio ciklo reikalas. Tas ciklas prasideda nuo žmonių, visuomenės pakilimo, jie turi demokratinių ambicijų, paskui galiausiai pereinama prie kitos fazės, kai tarp atskirų politinių jėgų daug mažiau savilių mm, demonstruojama jų gale visuomeniai, kuri dar yra jauna šalis, egzistuoja maždaug ir Kirgistane apie šimtą registruotų politinių partijų. Ir štai tada prasideda judėjimas į visas pusės, kuris e, ir išprovokavo tą reiškinį, kurį galėtume pavadinti uličnąją demokratiją arba, kaip lietuviškai mes sakome, gatvės demokratija. E, atsitiko taip, kad ta demokratija bando spausti tą klanų prezidento instituciją. E, dėl to kyla naujas pasipriešinimas, nauja protesto banga ir visas ciklas prasideda iš naujo. Na, mes pastebėjome, kad egzistuoja tie ciklai, kurie kaip kažkokia likimo ranka šiuo metu blaško Kirgistaną visas pusės. Laikinoji vyriausybė bando ištrūkti iš to likimo rato, bandoma kurti demokratijas institucijas, pradedama nuo ypatingųjų priemonių, kadangi vyriausybė, kaip jūs sakiau, yra laikina, įpriemė dekretų tam tikrą skaičių. E, egzistuoja parlamentas, tačiau padėtis yra, kaip jau sakiau, neeilinė. Mes tą valdančią komandą pažįstame neblogai, nes vykstant dialogų su Kirgistanu ir vykstant misijoms, kuriuoms aš vadovavau kaip misijos vadovas, mes nuolat susitikdavome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, su vyriausybės atstovais, mes Vokietijos ambasadai pirmininkaujant nuolatos susitikdavome ir su laikinos vyriausybės e, nariais, skalbėdavom, kai jiems kildavo grėsmė, net fizinio susidorojimo grėsmė. Taigi mes turime prieš save tuos įprastinius žmonės, įprastinius uh, vadovus, kurie sutarė ir e, pritarė mums, kad situacija yra neįlydė ir kad reikia greičiau ją spręsti. Įtampa pietinėje šalies dalyje taip, taip pat egzistavo. Be Kievo dar prezidento laikais. Tad uh, rizika buvo didžiulė. Ką mes tada darėme? Tada mes, e, kaip ES, e, koordinavome savo veiksmus su kitomis organizacijomis kurios aktyviai veikia vietoje su ESBO ir su jungtinėmis tautomis. Taigi balandžio pradžioje, gegužės mėnesį ir birželio pradžioje visą laiką dirbome kartu, stengiamės nedubliuoti vieni kitų veiklos, siūsti tą patį signalą ir pasiekti kuo geresnio poveikio vietoje. ES signalas buvo labai aiškus. Mes parengėme gairias grįžimui į demokratiją. Pirmiausia, e, stengiamės kurti teisinę valstybėje, propaguoti, tre, grįžimą prie konstitucijos, trečias žingsnis e, skatiname ir pirmiausias, aišku, stengiamės kalbėti apie tai, būtina nutraukti neramumus. Mes stengiamės palaikyti atsargius kontaktus su valdžios atstovais, e, su, m, susitikome su ministru neformaliai čia, kuris buvo atsakingas už saugumo reikalus. Uh, Mes ne, neuždavėme jokių klastingų klausimų, tiesiog pirmiausia kalbėjome apie tai, kaip atkurti šalies stabilumą. ES paremė Venecijos komisijos darbą, buvo pasakyta, kad reikia pagaliau parengti konstituciją, kuri buvo laikoma parlamentinė Kirgistane, nes buvo siekiama užkirsti kelią vėl klanų grįžimui į prezidentūrą. Venecijos Komisija pasisako už tai, kad konstitucija turi būti pritaikyta prie teisinės valstybės reikalavimų. Venecijos komisija 20 šalių atžvilgių tokią poziciją yra pareiškusi ir yra padėjusi renkti konstitucijas. Ir kitą sekmadienį referendume dėl tos konstitucijos bus balsuojama. Tad štai, taip stengiamės dirbti iki tol, kol įvyko Birželio 10 drama kad kai prasidėjo antroji krizės fazė, kas gyvyko birželio 10 naktį, įvyko eilė išpolių, konfrontacijos tarp etninių bendryjų pietų regione. Tas e, regionas ir tai buvo nestabilus, tačiau konfrontaciją iki tol pavykdavo suvaldyti dialogo pagalba tarp atskirų uh, komandų. Iki tol pavykdavo susitarti. Aukų pasitaikydavo ir anksčiau, bet nu, vis, visą laiką iki tol pavykdavo tos smurto protrukius vienur ar kitur lokalizuoti, nuslopinti ir jų nebebūdavo. O šį kartą iš, viskas išėjo kitaip. Kodėl? Todėl, kad pritruko budrumo. Biškeke nebuvo e, pakankamai tam skiriama dėmesio, nes buvo kreipiamas dėmesys į skubiausius reikalus. E, Saugumo pajėgos taip pat elgėsi silpnai, tą pripažino ir laikinoji vyriausybė. Ir ponia Jutumbajeva, laikinoji prezidentė. Na, tačiau tai tenka dar pasakyti ir dar, kad trūko suderintų veiksmų, o Bakievo klanas nepraleido progos e, prisidėti prie neramumų kurstimo. Kirgistane šalia gyvena Bakievo brolis ir daugelis ženklų rodo, kad uh, Buvo būta tokių bandymų ir valios tuos, tiems, tuos veiksmus plačiai kontr... skatinti ir, ir, ir juos telkti. Kartu su Ošu pietus yra e, žalies tokia vieta, kur klesti narkotikų prekybos problemos. Tai yra ta vieta, kur nesunku yra pasinaudoti e, valdžios struktūrų silpnumu ir perorganizuoti vieną ar kitą nusikalstamą klaną ir pasinaudoti juo neramumams skatinti. Ferganos lėnyje, pavyzdžiui, tos problemos klesti. E, tai aišku yra tai, kad negalime atmesti ir kitų veiksnių - ekstremistinių, islamistinių e, ir kitų veiksnių, kurie veši šiame regione. Tačiau visą tai yra žinoma, nenorėčiau plačiau prie to apsistoti. Kokie šiandien yra kylantis klausimai? Pirmiausia, vyriausybės legitimizavimas ir institucijų sustiprinimas. Tai yra vyriausybės, Kirgistano vyriausybės reikalas. Mes negalim spręsti už to šalies vyriausybę, mes pateikėm rekomendacijas, mes dirbome tiek, kiek tai buvo įmanoma, o dabar pasirinkti turi vietos valdžia, turi pasirinkti tos šalies žmonės. Na, o mes paskui Žiūrėsime, kaip įvykiai klostosi toliau, nes paskui yra norima renkti rinkimus, e, tuomet galbūt e, reikės nusiųsti stebėtojus, galbūt Odyr prisidės prie to, e, ambasadorius Terlets taip pat dirba vietoje ir vykdo stebėseną. Paskui svarbu paremti vietos administraciją. ESBO čia dirba labai aktyviai E, yra žmonės veikiantis vietose. Svarbu taip pat suteikti paramą policijos pajėgoms, kad šios turėtų daugiau gebėjimų ir kad būtų tos pajėgos labiau subalansuotos. Galiausiai sienų klausimas. Jūs minėjote, e, kalbėdami, kalbėdami apie Kirgistaną, kad yra daugybė pabėgėlių, kurie patraukė į Uzbekistaną. Ir bendradarbiauti čia sekėsi pakankamai gerai, nes E, tas jėgeliai buvo priimti organizuotai, tvarkingai, visos jų teisės buvo užtikrintos. Tačiau aišku, gebėjimų pritrūko. Tačiau Uzbekistano vyriausybė kreipėsi tarptautinės organizacijas, įskaitant ir ES, ir paprašė padėti vykdant šią operaciją. Tad dabar reikia tikėtis, kad tų žmonių, kurie bėga nuo grėsmės, e, realios grėsmės, e, kad, kad tie žmonės, kurie turėjo bėgti, galės sėkmingai grįžti. Tačiau, kaip jau sakiau, yra pirmųjų skaičių apie žmonių grįžimus, tačiau dar reikės daug ką patikrinti, kiek tie skaičiai yra tikri. Kai dėl nusikaltimų, kurie buvo padaryti, kai dėl tų žudinių, kur jos truko kelias dienas, būtina viską išsiaiškinti. E, to nori ir pati šalies vyriausybė, taip pat susitaikymo procesas turi įvykti, kaip ir jūs patys esate minėję. Tomis dramatiškomis dienomis netrūko drąsių kirkizų, kurie dirbo. Tolia, kad Izmailovą norėčiau paminėti, Azizą Duhasulovą, tai, tai yra du žmonės, tai yra pilietinės visuomenės figūros, sakyčiau, Kirgistane. Mums e, nuolatos buvo jų teikiama informacija, buvome nuolatos informuojami apie tai, kaip kas vyksta. Paskutinės naujienos rodo, kad e, norima žengti pirmin, pirmiausia svarbu užtikrinti saugumą ir gražinti šalį į normalų gyvenimą. Būtent dėl būtent tai, būtent dėl to stengiantis mums pavyks gražinti šalį į normales vėžės ir užtikrinti saugumą joje koks yra ES tenkantis vaidmuo. Pirmiausia, politinis vaidmuo ir dialogo vaidmuo. Svarbu paremti e, vietos administraciją, gražinant šalį į normalaus gyvenimo vėžės, svarbu telk, teikti humanitarinę pagalbą. 5 milijonai 5 milijonai eurų buvo numatyta pagal vieną programą, taip pat bus pasitelktas instrumentas, kuris naudojamas tengiantis padėti pabėgėliams. Svarbu taip pat pasitelkti visas turimas priemonės tam, kad būtų galima kurti darbo vietas nedirbantiems jauniems žmonėms, nes iš čia taip pat kyla destabilizavimo didelis pavojus. Svarbu bendradarbiauti su ESBO, su jungtinėmis tautomis ir su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad šalis grįžtų į normalų gyvenimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie, dottor Morel. La parola all'onorevole. Ačiū, ponė Morelė. Dabar ponas Pieterli, kuris yra AFET pranešėjas Tajikistanui, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū taip pat ir ponui Morel už jo labai aišku pranešimą. Aš pritariu šiai diagnozijai. Tačiau apgailestauju, kad praėjus penkeriems metams po valdžios pasikeitimo situacija dar pablogėjo. Tai yra tragedija. Tai yra tragedija, kuri atsižvelgiant į tiek daug pabėgėlių gali atnešti dar sunkesnių pasiekmių, jei tarptautinė bendruomenė nepradės veikti suvienijusi pajėgas ir dinamiškai. Aš sutinku, kad mums reikia paskatinti demokratinius pokyčius. Jau 2005-aisiais gavome tokį pažadą, tačiau niekas nebuvo padaryta. Man susidaro įspūdis, kad toje šalyje nėra pakankamai vienybės, neapsispręsta dėl to, kurią linkme jie turėtų eiti. Taip pat e, kalbant apie supančią aplinką, kaimininės šalis, taip pat matome, kad e, pokyčiai nėra labai entuziastingai priimami gali būti taip, kad ne, nepage, ne, nepagerinus situacijos, Kirgistanas apskritai nutols nuo demokratijos. Taigi man įdomu, kiek sąjungininkų, kiek, kiek palaikančiųjų mus yra toje šalyje. Galbūt prieš penkerius metus mes nepakankamai įvertinome situacijos Kirgistane rimtumą. Tada tikėjomės, kad naujoji to meto vyriausybė daugiau nuveiks eidama šią kryptimį, o dabar susidūrėme su dar vienu išbandymu situacija destabilizavosi, dabar taip pat reikia spręsti ir pabėgėlių problemą, o tarptautinė bendruomenė turės padėti Kirgistanui, taip pat ir kalbant apie geros valdysenos įdėgymą šalyje. Nors Kirgistanas yra nedidelė šalis, ji gali destabilizuoti visą regioną, todėl turime būti atsargus ir ir taip pat atsargiai elgtis. Pone Morelį, linkiu Jums didelio, didžiausios sėkmės šiame darbe. Ačiū, ponė Petelį, dabar ponas Viganin. Ačiū, pirmininkė, ačiū ponui Moreliui už jo pristatymą ir visą atliktą darbą iki šiol. Apgailestauju, kad netiek daug parlamento narių rodo susidomėjimą šią temą. Manau, kad šis klausimas yra vienas iš aktualiausių pastaruoju metu. Norėčiau pateikti kelis klausimus, kadangi Kirgiska, Kirgistano ir Uzbekistano situacijos įvertinimas yra aiškus, nelabai mūsų nuomonės čia parlamente skiriasi šiuo klausimu, taigi dabar dėrėtų pagalvoti apie tai, kaip padėti komisijai ir tarybai spręsti šią problemą. Taigi norėčiau paklausti, kaip vertinate situaciją? Ar manote, kad Ar yra didelė galimybė, kad ta situacija persikels ir į kitas regiono šalis? Antra, ar manote, kad dabartinė Uzbekistano, pasiprašo kalbėtojas Kirgistano valdžia sugebės at, atkurti kontrolę regione. Ir galbūt jiems reikia ir užsienio pagalbos. Ir ką manote apie um, tarptautinės e, e, teisės e, valdžios palaikymo misijos siuntimą į tą šalį, kuri padėtų atkurti stabilumą ir saugumą? O po to sekantis žingsniai galėtų būti jūsų minėtas sutaikinimas, taip pat nubaudimas tų kas buvo atsakingi už šias žudynės. Ir galiausiai pagrindinis klausimas Uzbekistane dabar yra susitvarkyti kažkaip su humanitarinė situacija. Jūsų manimu, ar jie sugebės susidoroti su šia situacija susikloščiusią pasienyje su Kirgistanu. Manoma, kad yra apie šimtą tūkstančių pabėgėlių Uzbekistane. Ar tai tiesa ir kaip? Ir, ir kokią informaciją gaunate iš tos zonos? Ar Europos Sąjunga irgi įsitraukė į šios veiksmus? Aišku, mes tengiamės teikti paramą kaip galima greičiau. Taigi, kokia yra konkreti situacija vietoje, nes informacija, kurią gauname, skiriasi. Jūs turbūt geriausiai informuotas esate šio klausimu. Ačiū. Honorevole Autola per e, tre minuti. Autola trim minutėm. Ačiū pirmininkė. Manau, Čia ES turi pasimokyti kelių dalykų šios strategijos. Visų pirma, kad reikalingas regioninis požiūris. Čia aš noriu kreiptis į Uzbekistano, Kirgistano ir Tadžikistano valdžią, kad jos kartu stengtųsi sušvelninti labai aštrę humanitarnę krizę. Aišku, reikalingas regioninis požiūris ir kitose bendarbiavimo sritise. Antra, Manau, kad tai puikiai pamoka mums, jog galbūt buvo tam tikrų ankstyvųjų perspėjimo ženklų, jo gali kilti tokia etninė krizė. Tačiau ar turėjome ten akių ir ausų? Manau, kad pagrindinis būdas užkirsti kelią tokioms krizėms yra būtent sudaryti sąlygą žmogaus teisų ir nevyriausybinėms organizacijoms, aktyvistams dirbti ten, nes jos sugeba mm, sušvelninti įtampą ir išryškinti piknaudžiavimą valdžia, dėl ko dažniausiai ir kyla tokios krizės. Šiandien skaitau, kad Amnesty International ragina skubiai atverti sienas pabėgėliams iš Kirgistano ir aš noriu paklausti pono. Um, uh, pana Morelio nuomonės šiuo klausimu. Uzbekistano, Kazakstano, Kirgistano valdžia yra raginamos nedelsiant atleis, at, atverti sienas tiems, kurie bėga nuo smurto Kirgistane. Taip pat yra raginamos tos valstybės nedelsiant pradėti bendradarbiauti su jumis ir su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, padedant pabėgėliams. Taip, aišku, Amnesty International taip pat ragina tris vyriausybės uh, bendarbiauti su jungtinių tautų organizacijomis, agentūromis ir kitomis organizacijomis, taip pat leisti jungtinių tautų pabėgėlių komisarui aiškintis situaciją ir padėti spręsti pabėgėlių klausimus. Taigi noriu paklausti, kaip tokie atrodo savame suprantami reikalavimai iš pilietinės visuomenės pusės yra vykdomi, ar yra kokių ženklų, kaip ES galėtų atgaivinti kolektyvą šio regiono kolektyvinio saugumo organizacija, kad galbūt būtų galima ją pabandyti panaudoti, užtikrinant policijos pajėgų darbą, užtikrinant pabėgėlių saugumą ir orumo išsaugojimą. Grazie, onorevole Autola. Ačiū, poniai Autolai. Ponas Angurakis, trim minutėm. E, Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad apgailestauju, jog mūsų tiek mažai yra salėje, kuomet eina kalba apie tokius tragiškus įvykius. Noriu užduoti keletą klausimų, ponui Moreliui. Pirmininkė, noriu pasakyti štai ką. Manau, kad problema Kirgistane labai aiškiai parodo tai, ką aš jau daug laiko kartoju komisijai, kad mes esame naujame kontekste ir yra atviras ko, konkuravimas e, didžiųjų galių dėl energetinių išteklių. Kirgistane puikiai žinome, žinome, kad yra JAV karinė bazė ten, žinome, kad yra Rusijos įtaka, žinome apie situaciją Kazakstane, Uzbekistane. Taigi aš noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu jūsų požiūriui, pono Morelio požiūriui kad situacija šioje valstybėje gali dar labiau uh, pa, sustiprinti nestabilumą tame regione. Taigi aš noriu paklausti, kokios yra to uh, e, etnio konflikto Kirgistane priežastis. Uh, kodėl šis konfliktas kilo. Jūs sakėte, kad buvo tam tikrų įvykių, kurie privedė prie to, tačiau gal galėtumėt konkrečiai vardinti e, priežastis. Antras klausimas. Situacija Kirgistane. Ar ji yra susijusi su nestabilumu Afganistane? Mes visi girdėjome, kad ne, nestabilumas Afganistane didėja dėl to, kad yra nesutarimų tarp Obamos ir um, tų, kas vadovauja operacijoms toje šalyje. Ir dar vienas klausimas, pirmininkė. Ar mm, tikrai yra tinkama galvoti apie rinkimus, kurie turėtų įvykti greitai, kai didelė dalis to šalies gyventojų neturės galimybės net dalyvauti tose rinkimuose. Ir paskutinis mano klausimas jau dabar, ar mes turime tikslius skaičius, kiek yra pabėgėlių, kiek yra asmenų, kurie buvo priversti bėgti iš šalies. Ir ar jums yra sudaręs įspūdis, kad realiai tie žmonės galės sugrįžti į savo šalį? Nes aš žiniasklaidoje skaitau, kad yra labai daug iš tų, kas pabėgo iš to šalies, kurie atsisako grįžti ten atgal, kadangi jie baiminasi dėl savo gyvybės, baiminasi dėl galimų padarinių ir geriau jie yra nusiteikę pasilikti Uzbekistane ar netgi vykti kažkur tai į Rusiją ar kitur. Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială că situația din Kyrgyzstan era... Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad situacija Kirgistane buvo galima numatyti, kadangi um, jau matėsi, jog um, rutuliuojasi konfliktinė situacija, tačiau um, Europoje buvo didžiai dalimi ignoruojami tie pasikeitimai. Noriu paklausti, ar buvo galima išspręsti tą e, situaciją anksčiau, ypač atsižvelgiant, aišku, į tai, kad kokie yra Rusi, koks yra Rusijos požiūris į šį regioną. Ar jūs galvojate, kad yra politinis konsensus dėl to, koks galėtų būti sprendimas dėl galimų stabilizacijų? Rusijos pajėgų panaudojimo tame regione. Ar jūsų manimų ES svarbu būtų analizuoti galimybę panaudoti savo kovinės grupės? Kaip jūs vertintumėt situaciją šalies pietuose, paleidoš miestą pavyzdžiui, nes žiniasklaidoje kalbama apie 800 tūkstančių, kitur apie apie šimtą tūkstančių um, žmonių. Aukšto įgaliotinė, aš manau, turės galimybę dabar padaryti ES veiksmus matomesnius, taip pat ir per šios krizės sprendimą, per finansinės pagalbos teikimą taip pat. Tai ir paskutinis klausimas, ar yra tikslesnės informacijos, kiek e, nuo Kirgizijos armijos yra nukentėjusių ir žuvusių, kadangi oficialų šaltiniai teigia, kad e, yra nedaug žuvusių, tačiau yra ir tokių e, neoficialių šaltinių, kurie teigia, kad žuvusių yra iki 2000. Replika. Ačiū, ponė Nikolai. Ponui Moreliu suteiksiu dabar žodį uh, sureaguoti dešimčiai minučių. Merci, monsieur le président. Uh, et merci, uh, uh, mesdames, messieurs les parlementaires, pour des... Ačiū pirmininkė, dėkuoju gerbimiems parlamento nariams už klausimus, kurie man leis labiau įsigilinti į mm, šios situacijos analizę kadangi aišku, kad e, su šia situacija mums teks dirbti pakankamai ilgai. Aišku, kad e, Ferganos lėnyje per sieną taip pat e, to, toje vietoje, kur tai buvo ir jautri zona, ir tranzito zona gan ilgą laiką, kur įvairios grupės yra susimaišiusios ir ten ir um, užtvankos buvo statomos ir taip toliau. Ten yra didžiuliai įtampos veiksniai pasireiškiantis ir, ir dėl uh, to gyventojų uh, persikėlimo ir dėl to, kas uh, kaiminėme Afganistane vyksta. Dabar atsakant į pono Peterlės klausimą, kaip ši šalis mm, neturėjo kažkokios tai vieningos vizijos e, dėl sąjungininkų, dėl mūsų politinės vizijos, e, tarkim, kad nėra e, atitinkamo palaikymo. Aš buvau Prancūzijos ambasadorius Kirgistane mm, nuo 92 metų ir turiu pasakyti, kad toje valstybėje kai galvoju apie dabartinius e, veiksmus, aišku, yra vienas dalykas, tačiau e, reikia prisiminti, kad yra nedidelė valstybė, nedidelė tauta, ap, apsupta stambių kaiminių, aišku, kad jie norėjo kurti savo ateitį ir aš prisimenu, pavyzdžiui, TACIS programą labai ryškiai ir buvo e, ieškoma sprendimų kuri tuomet buvo laikoma dar toli, toli nuo mūsų, to, to, tolima kaiminė, kažkur ten tai netoli Kinijos, apie kurią mes mažai žinojome, ką mes galėjome dėl jos padaryti. Kažkas vis tiek buvo organizuojama, aišku, tik tai tai galbūt netenkino jų lūkesčių. Ir gal, įspū... ir gal sukretė labiausiai tai, kad o, dabar jau, aišku, m, Kazakstane dabar yra gal kokia penkiolika. 15 ambasadų, o, o toje šalyje jų yra nedaug, tai viena Vokietijos ambasada ir Prancūzijos ambasada su vienu ambasadoriumi, tai tik tiek. Plius, aišku, komisijos delegacija, tačiau kai eina kalba apie o, projektų gyvenimą, Tai tik tiek. Tai tokia valstybė, kuri uh, labai norėjo priartėti prie Europos, tikriausiai labiausiai iš to regiono norėjo priartėti prie Europos, jinai negavo reikiamos pagalbos. Ir aš manau, kad mm, tai trukdė realiai įgyvendyti tą pagalbos programą vietoje. Uh, Um, bet aišku, po truputėlį tos programos stiprėjo, ES dirbo, pateiksiu um, pavyzdį, toje valstybėje apie uh, 300 tūkstančių žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos ir gauna pagalbą iš ES jau gerą dešimtmetį. Taigi ES um, dalyvavo, prisidėjo prie uh, šios valstybės gerovės kūrimo, bent 300 tūkstančių kirgizų gauna pagalbą. Uh, tačiau kalbant apie kitas programas, uh, kurios būtų skirtos padėti Kirgistanui, uh, Noriu pasakyti, kad uh, palaipsniui didėjo ES pagalba metodiškai um, per pastarosius trejus su pusę metų, ypatingai uh, skiriant pagalbą Centrinės Azijos valstybėms. Taigi mes dirbome, um, ryštas buvo, o kalbant apie politinius pasirinkimus, ponas Petelėko teiravosi. Um, prezidentinė demokratija, sakykime, prezidentinis režimas buvo įtvirtintas, buvo išbandyti tie variantai, tačiau, aišku, Kirgizė nepasirinko parlamentinio režimo. Um, jie norėjo parodyti, kad jie pasirinko kitokį dabar e, variantą po dviejų um, prezidentinio režimo pabandymų, tokių socialistinių, dabar yra toksai kitoks režimas taikomas, maišytas režimas, būtent yra pabrėžiama labiau tas parlamentinis aspektas ir dabar, kai vyks e, visuotiniai rinkim, prezidento rinkimai, tai negali sakyti, kad aišku, tai um, bus visiškai neparlamentinis režimas, ne, nepakliūkime į uh, terminologijos pastus. Būtent toje šalyje ieškoma pusiausviros ir kontrolės uh, varianto tokio uh, rež, režimo, kuris galėtų veikti toje šalyje. Aš tik kalbėjau apie tai, kad uh, gatvėse vis daugiau yra demonstracijų, yra daugiau konfrontacijos tarp politinių, socialinių, klaninių, šeiminių grupių ir tai neleidžia, aišku, stabilizuoti politinių diskusijų šalyje. Jeigu būtų įmanoma, aišku, stabilizuoti e, tos politinius debatų šalyje, tai tik tai per parlamentinį kelią. Uh, ir tik per proporcinį rinkimų režimo pasirinkimą. Tai štai, ko yra tikimasi dabar iš reformų. Reikalingas vienas bendras nacionalinis sąrašas, kad būtų galima pereiti prie 5-6 parlamentinių partijų tam, kad būtų galima sutelkti realias politinės diskusijas. Tai, aišku, yra laikinosios vyriausybės pasirinkimas, aišku, reikalingas referendumas, vyriausybė nori užtikrinti galimybę galimybę balsuoti visoje šalyje. Aišku, tai nebus sudėtinga, tai bus sudėtinga, um, tą, tą reikia pasakyti, tačiau tai tokie turi būti politiniai veiksmai, kurių turi būti imtasi. Atsakau čia į pono Peterlis klausimą. Dabar į pono Viginino klausimą dėl Uzbekistano vaidmens pabėgėlių uh, klausimus sprendžiant. Čia Aš pabandysiu atsakyti ir į kitus panašius klausimus. Galvojama, kad yra 4-500 tūkstančių asmenų, kurie yra perkelti arba pabėgėliai, pabėgėliai pagal jungtinių tautų pabėgėlių komisaro apibrėžimą, kurie yra Dželalabadė, Ošė, um, vos keli uh, kilometrai nuo sienos. E, tai yra vienas bendras lėnis, kuris yra padalintas gan keistos tokios sienos, sakykim. Uh, e, tas lėnė pasidalino Uzbekistanas, Kirgistanas ir Tadžikistanas, trys valstybės, taigi yra skaičiuojama apie uh, 100-110 tūkstančių pabėgėlių kurie per, kirto sieną, yra daug senukų, yra daug vaikų ir moterų pasilik, likusių namuose yra jaunų vyrų, kurie saugo namus, bando apginti savo namus. Taip pat yra dešimtis tūkstančių, mažiau kaip šimtas tūkstančių piliečių, kurie lyg yra sakoma, kad grįžta. Uh, skaičiuojama, kad yra apie 35 tūkstančiai iš viso, iš, iš bendro skaičiaus 4-450 tūkstančių, kurie yra perkelti asmenys. Panašu, kad apie 30-35 tūkstančiai jau grįžta tie, kas lieka Uzbekistane ir dar apie 300 tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų, aišku, reikia siekti, kad jie kaip galima greičiau galėtų sugrįžti į savo namus. Kas svarbiausia dabar, tai yra maistas, sanitarnės priemonės, panašu, kad visa tai dabar užtikrinta, atvyksta iš abiejų pusių pagalba atitinkamos tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos e, dirba, e, kaip man pranešama, e, viskas yra užtikrinta pakankamų lygmenių, uzbekų valdžia tam pritarė. Mm, ir ypač Andižanė tai yra pagrindinis taškas dalinti humanitarinę pagalbą atsimenu 2005 metų situaciją Ondidžan, Uzbekistane. Uh, per PNUD, per UNICEF pagalbą buvo teikiama pagalba. Dabar atvyksta humanitarnė pagalba ir sąlygos yra patenkinamas, taigi situacija atstatoma ir viskas vyksta, taip pat ir Raudonasis, ryžių, Raudonasis kryžius, medikai be sienų, kitos organizacijos yra vietoje, atlieka savo darbą. Taigi, E, poreikiai yra nustatyti, identifikuoti, viskas yra daroma su e, valdžia, nes iš uzbekų pusės visos struktūros veikia. Uh, mes čia nematome kažkokio, kažkokių labai rimtų problemų. Buvo, aišku, um, vienas momentas, kuomet prieimimo visi pajėgumai buvo pereikvoti, buvo problema, kuomet buvo didžiulis rautas per sieną, tačiau dabar viskas e, lyg atsistato normalią situaciją, jūs be kupusiai, aišku, valdžia pripažįsta, kad e, prarado e, kontrolę, o Šašbadė Kirgizijos pusiai jau atstatoma situacija, atsta, atkuriama kontru, kontrolė. Pone Otombaiva, um, laikinai einanti prezidentės pareigas, buvo ten vietoje, apsilankė, aišku, um, tikrai drąsiai pasielgė, apsilankė vietoje, apžiūrėjo situaciją, mm, tos barikados, kurios E, kaip ir atspindėjo e, saviginos e, poreikį, iš esmės jau yra išardytos, kol kas dar policijos darbas nėra visiškai patenkinamas, tačiau po truputį atkuriama normali situacija, po truputį ir eismas jau yra, um, o čia atkurtas jau, um, aišku, sąlygos labai įtemptos, nėra normalios, reikia pripažinti, tačiau autobusai po truputį cirkuliuoja jau ir yra atkūrimas daromas iš tikrųjų visų, visų struktūrų darbas atsinaujina, tai reikia pabrėžti. Pirmininkė dar buvo klausimas dėl stabilizacijos pajėgų buvimo ten galimybės aišku, tai priklauso nuo saugumo tarybos sprendimo ir ten ir, ir Rusijos sprendimas. Mes kol kas galvojame apie politinį palaikymą, humanitarnę pagalbą, ta, jis, tas yra padaryta. Dėl saugumo Mes galime tik paremti sprendimus, kurie svarstomi, kad SBO ateitų su policijos parama. Aš manau, kad tai būtų svarbus elementas. Tai taip gal atsakiau į klausimus. Ačiū, ponė Morelė. Du kolegos nori pasisakyti, ponia Gomeš ir ponas Poleckis taip pat kiekvienam po dvi minutės. Leisime užduoti po paskutinį klausimą nes 12 val. turime užbaigti šį klausimų turą. Pone ambasadoriu, suprantu, ką sakėte, kalbėdamas apie tai, kad ESBO dabar turėtų veikti aktyviai. Ir šiam kontekstui esant, ką ES turėtų daryti? Ar neturėtume galiausiai paraginti saugumo tarybą priimti sprendimą dėl saugumo misijos, nes tai reikštų įsivareigojimus ir iš jų pusės, ir iš ES pusės, ir iš regiono valstybių pusės. Pavyzdžiui, Rusija galėtų būti aktyvesnė čia. Kodėl jūs sakote, kad Rusija dėlsi atsakyti? Ir tiesą sakant, neatsakė į Kirgistano laikinosios prezidentės prašymą. Dėl Kinijos suprantu, kad Kinija uždarė sieną. Dėl to kyla tam tikrų problemų, dėl prekybinių mainų taip pat su Kirgistanu. Kokį vaidmenį Kinija galėtų suvaidinti ir ką Jūs manote apie ilgalaikę perspektyvą? Ar būtų galima rasti sprendimą vykdant sustaikymo procesą. Mes žinome, kad Kinijos, kad Kirgistano sienos pastaruoju metu pasikeitė. Ką, kaip vertinti iš tuos visus aspektus? Dėkuoju. Kolega Paleckis, dvi minutės. Mm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ką Jūs manote apie tos tragiškus įvykius Kirgistane? Kaip jie gali sąlygoti ir paveikti stabilumą visame regione. Centrinės Azijos regione, kaiminėse šalise, Kazakstane, Tadžikistane, Turkmenistane, Uzbekistane, koks vaidmuo čia turėtų tekti radikaliajam islamui šiame regione ir šalyje. Dėkoju. Ačiū kolegai Paleckiui. Ponui Moreliui žodis. Norėčiau trumpai ir greitai atsakyti tos klausimus. Esbo pirmiausia, aš jau sakiau, kad mes koordinuojame savo veiksmus su specialiuoju jungtinių tautų pasiuntiniu panu Jančia. Jis šiame regione yra įsikūręs su ponu Karčianovu, jis yra Esbo specialusis pasiuntinys ir Aš taip pat palaikau santykius su, su, su, su šių organizacijų atstovais, nes man tam įgaliojimus suteikė Lady Ashton. Praėjus trims dienoms po dramos Biškeke mes susitikome, kad galėtume koordinuoti veiksmus, mes nuolat palaikome ryšius. Tad aš norėčiau pasakyti, kad mūsų sąveika yra m, patenkinama. Mes dirbame ne šiaip savo, kad priešokiais vienas ar priešokiais kitas, mes dirbame visi kartu, koordinuodami veiksmus ir stengiamės, kad būta, būtų išvengta veiklos dubliavimu ir kad būtų neskleidžia, kad nebūtų skleidžiami neaiškus kažkokie signalai. Vienas sako vieną dalyką, kitas sako priešingą ir panašiai. Mes tengiamės sakyti tą patį, juolab, kad mūsų požiūris į situaciją yra panašus. Mes e, teikiame sveikų protų pagrįsta nuomonė, naudojomis priemonėmis ir, ir, ir tais argumentais, kurie padeda teisingai pasiskirsti darbus ir veikti. Uh, Taigi dabar mes kalbame apie pirmiausia policijos klausimą, apie saugumą ir apie tai, kad vyriausybė turi vėl kontroliuoti saugumo pajėgas. Esbo čia pagalba gali suteikti greičiausiai, nes, na, sprendimai jau yra beveik priimti, jie galutinai turi būti patvirtinti šiek tiek vėliau, yra stengiamasi tą projektą greičiau įgyveninti, 50 ekspertų buvo pasitelta, kita 50 žmonių papildomoms analizėms atlikti, e, siekiama ieškoti priemonių paremti policijai. Vietoje nesiruošiama veikti aktyviai, tiesiog bandoma tą e, valdžios struktūrų grįžimą e, į valdžią ir situacijos valdymą paremti, kad jie patys su situacija susitvarkytų. Ne kol kas matome, kad netvarka po tos dramos yra didžiulė. Pone Jutumbaiva pripažino tą faktą. Buvo sakyta, kad buvo prarastas autoritetas žmonių akise, kad e, buvo susidaręs toks įspūdis, kad e, policija nieko nebekontroliuoja, buvo nužudyta daug milicininkų ir visa tai, tą tenka pripažinti, taip pat prisidėjo prie neramumų e, vyksmo. E, Tad svarbu, kad laikinoji vyriausybė būtų paremta, ESPO ketina teikti pagalbą, ji yra geriausiai pritaikyta toms reikmėms. Europos parlamentas, ES ir valstybės narės turėtų aktyviai dalyvauti šiuose procesuose, dalyvauti diskusijose ESBO dėl šių procesų. Kai dėl Rusijos, ponia Gomeš klausė, kodėl Rusija e, kol kas buvo labai neaktyvi. Vyko diskusijos NVS šalyse ir mes pajutome, kad egzistuoja nuomonių skirtumas. Kas tai rodo? Mes pamatėme, kad bendromis pastangomis mes išvengėme, kad neprasidėtų smurto protrukis, sąskaitų suvedinėjimas ir panašiai. Mes žinome, kad buvo tokiu atveju anksčiau ir mes sakėm, kad privalu daryti viską, kad neprasidėtų tie dalykai iš naujo ir dar kartą, kad civiliai nežūtų. E, mes žinome, kad Baltarusija priėmė prezidentą Bakijevą. Tad Kai kas sako, kad iš Minsko reikėtų gražinti atgal prezidentą Bakievą. Taigi diskusijos vyksta ir ne viskas dar čia išspręsta. Antra, kai dėl ponios Jutumbaevos prašymo. Antrai fa fazė tos krizės prasidėjus. Kai pastebėta buvo, kad vyko tikras etninis sprogimas šalies pietuose. Rusijos logika buvo tokia, kad svarbiausia yra pasiremti kolektyvinę saugumo sutartimi. ODKP rusiškas trumpinys yra šio, šio, šios priemonės. Taigi, nieko dar nėra šioje srityje numatyta. E, vyksta krizė šalies viduje. Net jeigu ir įvyko pasikeitimas nuomonėmis, buvo pasirinkta kryptis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, E, tuo minėto dokumento pagrindu. Na, o Kinija vėlgi dis diskretiškai elgėsi, diskretiškai tebesielgia. Balandžio 7 dieną buvo Bakijevo šeimos turtas suniokojamas, taip pat ir kitų e, buvusių valdžios atstovų e, turtas taip pat nes skurdžiai gyvenantys žmonės puolė tuos turčius. Šalies pietuose Kinija elgėsi aktyviau, buvo stengiamasi apsaugoti e, savo piliečius pirmiausia, 1300 kinų iš Ošo regionų buvo evakuoti tomis dienomis. Kinijos siena nėra galutinai uždaryta, siena yra laikinai uždaryta ir aišku, kinų e, prekybos, e, kinų gamybos produktai galėjo laisviau atvykti į Fergano slėnį ir ten buvo populiarūs, dabar kol kas to nėra. Pono Paleckio klausimas dėl kaimynų. Kazakstanas bandė suvaidinti esminį vaidmenį, nes tai yra šalis kaiminė ir dėl to, kad esbo pirmininkauja šiuo metu ši šalis. Tad, kaip jau sakiau, vienas iš trijų specialiųjų pasiuntinių ir yra būtent šios šalies atstovas. Kita vertus, Kazakstanas kaip kaiminė valstybė e, bijo neramumų, tad uždarė savo sieną su kaiminė, nes mes žinome, kad šalies šiauriai labai svarbus yra šis e, sienos atvėrimas. Iš dalies e, siena yra atidaryta tik plataus vartojimų prekių pravežimui. Uzbekistanas. E, jau sakiau, kokio požiūrio laikosi. Siena yra kontroliuojama. Dėl to buvo galima priimti pabėgėlius, dėl to galima lengviau juos gražinti atgal. Norėčiau dar pasakyti, kad kyla tam tikra rizika. Uzbekai taip pat prie sienos sulaikė uzbeko piliečius, kurie norėjo keliauti per sieną į kitą pusę ir dalyvauti, ginant, kaip jie patys sakė, savo e, brolius, tą mažumą kaimininėje šalyje. Na, iš to, aišku, būtų kilęs dar didesnis situacijos gaisras. Pastebėta buvo, kad e, didesnės įtampos nekilo dėl to, bet per Tadžikistaną atvyksta ekstremistinių judėjimų atstovai, karinių grupuočių logika Uzbekistane klesti. Dar nuo talybų laikų yra įsigalėjusi ta logika ir bandoma e, pasinaudoti tais narkotikų keliais Dažnai narkotikai keičiami į ginklus, remiamasi islamo e, principai siekiant tas operacijas vykdyti. Ir Tadžikistane, ir Uzbekistane vyriausybės turi šią problemą, kovodamos su tais judėjimais, tai yra taip vienas iš krizės faktorių. Na ir apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad socialinė situacija yra labai pažeidžiama Kirgistane. E, valdžios struktūros taip pat yra silpnos. E, Afganistano konflikto e, padariniai taip pat jaučiasi tame regione. Buvo galima numatyti, kad tas sprogimas įvyks. Ilgą laiką situacija buvo pavykę stabilizuoti, tačiau dabar visos tos problemos susitelkė būtent ten. Ošo miestas ir Dželilabadas yra e, daugiausia neramumų keliančios vietos. Vėlgi, tarptautinė pagalba yra teikiama, Ir net esant tokiai sunkiai padėčiai turime kalbėti apie situacijos atkūrimą ir apie susitaikinimą šalyje, nes tik tai taip pavyks išvengti kitų smurto protrukių. Dirbti nėra lengva tokiamis sąlygomis, tačiau ES su kitomis partnerėmis, derindama savo veiksmus su minėtomis organizacijomis, kurias aš minėjau, e, savo vaidmenį atliko. Mes turime savo aiškias pozicijas šiame regione ir darbas vyksta. Dėkoju. Morelli, suo tempo è terminato, anche il nostro. Eh. Ačiū, ponia Morelli. Dabar kaip tik ir baigiame šią diskusiją. Ji buvo labai naudinga ir įdomi. Kalbėjome apie šios dramatiškus įvykius, tačiau atrodo, kad vilties, vilties vis dar yra. Taigi dėkoju visiems dalyvausiems. Taip pat dėkoju Uzbekijo, Uzbekistano ambasadoriui, ambasadoriui, kuris taip pat daly, buvo salėje. Dėja, negalėjau jam suteikti žodžio, tačiau e, buvome informuoti, kad jis mums atsiūs dokumentą raštu, paaiškindamas e, situaciją susikloščiusią jo šalyje dėl to, kad ją atvyko labai daug pabėgėlių. Uh, apie tai taip pat reikės pagalvoti ir imtis būtinų priemonių. Dabar bus penkių minučių pertrauka prieš išplėstinio biuro posėdį. Matau, kad dar nėra pagrindinių frakcijų koordinatorių, taigi penkias minutės.